But first of all, we just need to do the introduction. Buonasera, se possiamo dare inizio ai lavori. Labą dieną. Galbūt jau ir pradėkim darbą. It's open. There is the red light. Yeah. Ah, ok. Allora, abbiamo al punto prima l'ordine del Periname prie pirmojo darbo tvarkės klausimo. Ir pirmiausia, turėsime patvirtinti e, posėdžių ankstesnių protokolus ir jeigu prieštaravimų nėra, tai tuomet laikysime tuos protokolus patvirtintais. Pagal darbo tvarkę pirmiausia turėtume išklausyti pirmininkės pranešimų. E, buvo iškilę techninių problemų ir turėtume už jas atsiprašyti ir praėjusios savaitės dokumentai nebuvo pateikti tokie, kaip turėtų būti, tą problemą išsprendėme ir dabar jau dokumentai nariams buvo išdalinti. Paskui balsuosime dėl pranešimo, kuris yra susijęs su galimybė visuomenį susipažinti su Europos parlamento dokumentais. Buvo pateikta 16 pakeitimų. O paskui e, nagrinėsime Equitable Life klausimą. Kolegos Vėlan ir Maginės paprašė šį klausimą įtraukti darbo atvarkę. Kaip jau sakiau, prie šio klausimo sugrįšime, jis tebe lieka atviras. Paskui pranešimas dėl Europos piliečių iniciatyvos. Diena Volis ir Gerald Hafner pateiks informacijos. Taip pat e, mes susitikome su AFKO komiteto atstovais pirmadienį gruodžio 12 Strasbūre vakare stengsime sustikti ir ieškoti sutarimo 8, 11, 13 ir 14 peticijos taip pat bus nagrinėjamos. Taip pat turime peticiją dėl žiniasklaidos laisvės Rumunijoje. Ir e, Rumunijos vyriausybės atstovai, tokie kaip ponas Manijų, Europos reikalų ministras, ponas Tukan ir Ponas Galėja taip pat e, pateiks informaciją apie vyriausybės, Rumunijos vyriausybės poziciją šiuo klausimu. 18. 18 peticija. Čia kalbama apie Kanarų salų piliečių judėjimą ir jų atstovavimą. Jeigu pastabų nėra, tai tuomet laikysime, kad posėdžių ankstesnių protokolai buvo patvirtinti. Ir štai dabar turime, galime pergi prie dalies B, turime čia peticijas kur buvo pareikšta, kad jeigu kolegos nuomonių priešinių nepareikštų, tai tuomet peticijų klausimą galėtume baigti. Ar, ar norėčiau pasakyti, kad aš daugiau kitų pranešimų nebeturiu. Tai galime pereiti iš karto prie kito darbo atvarkės klausimo. Pradėsime balsuoti dėl nuomonės galimybė visuomenį susipažinti su Europos parlamento tarybos ir komisijos dokumentais. Non vedevo la collega Enkis, scusatemi. Eh, la collega Enkis vuole prendere la parola prima della votazione. Nematau kolegės, kuri norėjo kalbėti prieš balsuojant. We know very well each other's opinion, so I propose to begin. Turėjome galimybę eh, pasikeisti nuomonėmis ir galėjome priimti sprendimus, kurie leis mums balsavimą laimėti pirmininkė. La votazione. Tai tuomet pradėsime balsuoti. Allora, mi suggeriscono di utilizzare. Na, man buvo paaiškinta, kad Dabar turėtume veikti taip. Turime atlikti bandymą. Prašom, kolega. Noriu pasakyti, kad turime dabar susirasti balsavimo korteles. Dėkuoju. Pirmininkė, Na, atlikim bandymą, jeigu kortelės jau turime. Pasižiūrėkime, ar veikia balsavimo įranga. Sì, sicuramente eh, conteggeremo il suo voto, per ora però facciamo la prova del... O jūsų balsą, kolega, priskaičiuosime, kadangi jūs kortelės neturite. Allora, procediamo con le votazioni. Eh... Pradėkim balsuoti. 14 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 15 pakeitimas antrame straipsnėje. Ne? Baisus pirmininkė. Šis pakeitimas regis turėtų atkristi. kadangi nebuvo patvirtintas. Tai <coughs> periname prie kito pakeitimų, kas už, prieš, susilaikė, priimtas pirmasis pakeitimas. Šešioliktasis pakeitimas trečiame straipsnėje A. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Chiusa la votazione. Baigiame balsuoti. So it's rejected. È respinto. Atmesta. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Trečias straipsnis 3b. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 17 pakeitimas ketvirtam straipsnį, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 pakeitimas ketvirtam straipsnį už, Šeštas D pakeitimas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 19 pakeitimas 4B straipsnis kas už. Prieš susilaikė atmesta. 20 pakeitimas 4 dalis 4 kas už. Prieš susilaikė atmesta. Dvidešimt pirmas pakeitimas ketvirtas straipsnis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dvidešimt antras pakeitimas. Balsuojame dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš, Kas susilaikė, klausė pirmininkė. Primta. Dvidešimt trečiasis pakeitimas. Septintojo dalyje už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt ketvirtasis pakeitimas. As už, prieš, susilaikė, atmesta. 25 pakeitimas, 5 straipsnis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis pakeitimas, antroji daly, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Devintasis pakeitimas, trečioji daly už, prieš, susilaikė patvirtinta. Balsuosime dėl visų likusių pakeitimų kartu už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas ir balsuosime dėl viso dokumento elektroniniu būdu. È approvato con eh, l'aggiunta del voto anche del collega che è senza. patvirtinta, sveikiname kolegę Hankis. Mėly kolegos, ačiū Jums už Jūsų darbą, ypač padėkoti norėčiau ponui Kešmen už jo parodytą sieki ieškoti kompromiso. Esu nepaprastai dėkinga už tai. Taigi, ačiū Jums, kolegė Hankis. Einame prie kito darbo tvarkės klausimo. Šeštasis. Per il quale darei la parola al firmatario. Dabar žodis peticijos pateikėjui. Paul Braithwaite, prašom. Thank you very much. Ačiū už pakvietimą, pūnė pirmininkė, atvykti ir informuoti peticijos komitetą apie naujasius įvykius šioje e, ilgai besitėsiančioje sagoje. Aš esu Paul Braithwaite ir aš atstovauju Equitable Life narių susivienimą, 40 tūkstančių žmonių jungia e, ši organizacija tikrai reiktų e, pasmerkti Britanijos finansų ministerijos elgesius su milijoną nukentėjusių žmonių nuo Equitable Life, tarp jų nemažai e, Vokietijos ir Airijos piliečiai. Lygiai prieš šešerius metus aš pateikiau pirmą kartą savo peticiją, peticiją įteikiau, nes Britanijos išdas užmerkė išdą prieš, e, akis, atsiprašau, prieš tą žalą, kurią padarė e, kontroliuojančios institucijos neveiklumas Equitable Life atveju. Dėje neveiklumas e, tęsiasi, nors gauta iš abiejų pus, iš abiejų koalicinių partijų daug skambių pažadų. Aš galiu tik pagirti, kaip e, sureagavo Europos parlamentas į mano peticiją, buvo sukurta specialis komisija, pateikta daug uh, argumentų ir Diana Volis 350 puslapių mm, dokumentą pateikė parlamentui, jis buvo vienbalsiai patvirtintas. Uh, Jo tikslas paraginti Junktinės karalystės vyriausybę ir visas kompetitingas pusės, nedelsiant e, patvirtinti bet kokią e, Britanijos ombudsmenės e, rekomendaciją, tačiau ignoruota buvo ši rekomendacija ir bet kokie, bet kokie veiksmai dėl Equitable Life buvo ignoruojami, taip pat nepaisita ankstesnio komiteto pirmininko veiksmų ir taip pat ES vadovų tarybos pirmininko pastangos nedavė jokios naudos. Taigi praėjo nemažai laiko, kai buvo pateikta ataskaita apie Equitable Life, nustatyta, kad reguliuojančios institucijos uh, E, ištisą dešimtmetį netinkamai atliko savo pareigas, buvo rekomenduota nukentėjusiems atlyginti nuostolius. Tuometinė leiboristų vyriausybė atmetė ombudsmeno rekomendacijas ir taik, pradėta taikyta vilkinimo taktika, pasitelktas e, į pensiją išėjęs e, teisėjas, kuris turėjo e, rasti sprendimą, e, bet ar po 18 mėnesių nieko nebuvo ypatingo padaryta. Ir nors buvo siekis pasistumėti į priekį, tačiau nieko naujo nebuvo padaryta, rekomenduota vos 400 tūkstančių eurų išmokėti kompensacijų. Ir galiausiai viskas buvo nukišta į stalčių, nuveliant suinteresuotojų pusių lūkesčius. Spalio 20 buvo pati siopingiausia diena mūsų dešimtmečio kovoje dėl kompensacijų. Viskas buvo įtraukta į mm, taupimo programą. Taigi buvo puikia diena e, pasirinkta, e, kad būtų pamiršta e, siubinga naujiena. Per trejus metus turėtų būti išmokėta vienas milijardas eurų ir po to per dešimtmetį 600 milijonai eurų turėtų būti išmokėta kasmet pensininkams ir tai a, turėtų būti keturis kartus daugiau negu rekomenduota kompensacija. Tačiau pasielgta labai ciniškai. E, Britų vyriausybė nustatė, kad Equitable Life patyrė nuostolių už 5,2 milijardo, bet iš tikrai nuostoliai yra 7,5 milijardai eurų. E, Britanijos Išdas nustatė, kad trešdalį nuostolių reikia kompensuoti, bet įmaks skaičiavimais bus vos ketvirtadalis nuostolių kompensuota, taigi šis asignavimas neturi, dar yra vienas asignavimas, kuris neturi prasmės. Dalis pensininkų turėtų gauti E, pilną kompensaciją. E, jie bus išmokėta jiems kas mėnesį pen, mokant pensiją iki jų mirties, tačiau dalis pensininkų, e, kuriems jau yra virš 80 ir kurie jau reikalauja kompensacijos nuo 94 metų, nieko negaus. Taigi didžioji dalis gaus vos 940 milijonų eurų. Kom, skaičiuojame, kad vos 50 procentų tikrųjų nuostolių bus kompensuota. Tai nėra tas teisingumas, dėl kurio taip ilgai kovojome. Nei e, kompensacijų dydis, nei jos paskirstimas mūsų netenkina. E, vyriausybė bando teisinti sudėtingą Britų ekonominę situaciją ir sako, kad viskas išspręsta ir reikia judėti toliau, bet koalicinė vyriausybė po rinkimų pažadėjo skaidriai bei sąžininkai išmokėti kompensacijas Equitable Life nukentėjusiesiems. Ir didžioji dauguma iš naujųjų Junktinės karalystės parlamentarų pasirašė po dokumentu, kuriame įsipareigoja balsuoti už e, tinkamą e, kompensavimą nukentėjusiesiems Equitable Life. E, tikrai suprantate, kodėl MX nariai jautėsi nuvilti šios vyriausybės, kaip kad nuvilė ir buvusiojų, nes siūlomos priemonės yra visiškai nelogiškos ir neteisingos E, kompensacija paskilstoma mm, neproporcingai, nors bandoma pat, viską pateikti kaip sąžiningą atlyginimą. E, Britų teismuose mes mm, siek apskūsime mm, šį sprendimą ir bendrieji nuostoliai yra apskaičiuoti neteisingai, sumažinti net 45 procentus, bet to vyriausybė pažeidė savo pažadą sąžiningai pasielgti, bet to dešimčiai, dešimtis tūkstančių e, vyriausių, seniausių pensininkų negaus visai nieko. Tikra gėda, kad reikia vėl taikyti juodojo laiško sistemą prieš mūsų dabartinę vyriausybę. O ambudsmenas juk turi dirbti laisvai ir e, sąžiningai bei neklumai. O kas dėl 12 tūkstančių airių ir e, vokiečių investuotojų, jie laikomi nežinėje. Teigiame, kadangi jie nėra Britų piliečiai, tai jiems neturėtų būti taikomas 85 procentų kompensacijos sumažinas dėl sunkios Junktinės karalystės ekonominės padėties. Taigi jie pagal Europinę sistemą galėjo visiškai pasitikėti pasitikėti Britų reguliuotojų ir jie turėtų gauti šimtaprocentinę kompensaciją EMAC mūsų teisinėme ginče e, gina ir šių mm, asmenų, ne Britų piliečių teisės. E, spalio 20 ombudsmenas paskelbė, kad palaik, padėsime visiems jungtinėje karalystėje, kurie prarado pinigų dėl Equitable Life žlugimo. E, kreipiuosi į EP ir raginu e, pakeisti šitą e, nepateisinamą situaciją bei pasmerkti Junktinės karalystės vyriausybę už nesugebėjimą tinkamai spręsti esamą problemą bei išmokėti kompensacijas ir priminti, kad visa tai nutiko dėl Junktinės karalystės reglamentuojančios institucijos visiškos nekompetencijos. Ačiū. Grazie. Do la parola. Ačiū. Komisijos atstovas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija. Uh, puikiai suvokia sudėtingą jungtinės karalystės e, piliečių situaciją, nukentėjusius nuo Acutable Life žlugimo. Tačiau nu, reiktų pabrėžti, kad ES e negyvybės draudimo direktyva nenustato jokių reikalavimų valstybių narėms e, sukurti specialią ginčių sprendimo sistemą tarp draudėjų ir draudikų bei draudimo organizacijų. Tiesą sakant, komisijai turi vienintelė galimybė yra pradėti sutarties pažeidimo procedūrą, bet kadangi Teisingumo teismas e, nekarta savo sprendime, sprendimuose pažymėjo, kad pažeidimo procedūros gali būti panaudotos e, suderinant esamus e, nacionalinius teisės aktus e, su valstybės narės teisės aktais, tačiau negalima daryti pažydimo procedūros dėl buvusių teisės aktų, kurie kažkada netitiko, o, bet po to buvo pakeisti ir suderinti su ES teise. Taigi, jeigu būtų rastas nors vienas įrodymas, kad es teisės aktai buvo pažeisti, komisija yra pasirengusi įsikišti. Komisija e, gali kol kas pasakyti tik tiek. Ačiū. Grazie. Do la parola alla collega Macchini. Ačiū. Ponas Maginis. Thank, thank you, Madam Chairman. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Paul Greatwert už jo puikų pareiškimą perskaitytą šiandien. Kaip kad buvusi e, peticijų komiteto pirmininkė, tik apgalėstauju, kad jūs vėl turite grįžti čia. Tikėjausi, kad jūsų klausimas bus išspręsta tinkamai, bet po jūsų pareiškimo suma, suprantu, kad taip nėra. Aš žinau, kad mm, kai kurie nėra susipažinę su šiuo peticija ir jos smulkmenomis kiti yra, ypač dirbę praėjusioje kodencijoje. Taigi mums reiktų pagalvoti, ką įmanoma nuveikti. Kreipiamasi taip pat į atskirus parlamentarus ir akivaizdu, kad reikia atsakyti rinkėjams jie jaučiasi nukentėję ir mano, kad su jais neteisingai pasielgta. Mane sudomino jūsų citata iš kanclerio Osborno pasisakymo spalio 20 dieną. Mums reikia paaiškinti, mes padėsime visiems Junktinėje karalystėje, kurie prarado pinigus žlugus Equitable Life Viena iš priežasčių, kodėl Europos parlamentui įdomi ši byla, yra tai, kad mes giname visų Europos piliečių teisę į pensiją. Tai yra europinis reikalas. Norime užtikrinti, kad ir kokia kompensacija būtų išmokėta, ji būtų sąžiningai išmokėta, nepaisant nuo nukentėjusios pilietybės. Aš kaip e, parlamentarė kreipiausi į Junktinės karalystės e, išto, bet negavau jokio atsakymo. Taigi neturiu kažkokios naujos informacijos, tačiau džiaugiuosi, kad mes šiandien diskutuojame šiuo klausimu. Prisimenu, kai pradėjome e, visą šį procesą, tikrai nedvėjodamas, nedvėjodama išreiškiau paramą visiems nukentėjusiesiems E, nu, kurie nukentėjo per įvairias reguliavimo procedūros etapus, tačiau aišku, mūsų galimybės ribotas, mes neturime galimybės išmokėti kompensacijas, o būtent to nukentėjusiesiems reikia. Tiesiog turime pabandyti užtikrinti, kad adekvačios kompensacijos būtų išmokėtos tų institucijų, kurios privalo tą padaryti ir kad jos būtų sąžiningos padary, sąžininkai padarytas tarp visų nukentėjusiojo. Tačiau akivaizdu, kad šiandien situacija yra kitokia. Taigi, kad kaip ir bebūtų liūdna polai, džiaugiuosi, kad esate šiandien čia. O po mūsų diskusijų mes pabandysime kažkokį veiksmų planą suformuoluoti. Ačiū. Grazie. La parola kolega Volis. Kolegė Volis, prašau. Dėkoju, ponė, pirmi, ponė pirmininkė. Pone Magnės, aš taip pat labai sėkiau šio klausimo nagrinėjimu, tai pono Braisvai čia matyti yra tikrai labai malonu šiandieną. Šiaip man jį visada malonu matyti ir mieliau sutikčiau kitomis aplinkybėmis. Aš mačiau, kaip naujoji koalicinė vyriausybė pasirašė susitarimą ir aš manyčiau, kad iš to buvo galima laukti daugiau, iš to, kas buvo pažadėta. Na, kiek suprantu, yra padaryta tam tikros pažangos, kadangi ši vyriausybė pripažino e, ombudsmeno padarytas išvadas teisingomis, tačiau kol kas nieko neveikiama, kad, tos, kad, kad ta problema būtų išspręsta, kad situacija pagerėtų suprantu nukentėjusius, kurie gyvena ne Junktinėje karalystėje. Neformaliai sužinojau, kad jų skundai bus nagrinėjami, jie bus priimti domen. Na, e, nežinau, kiek viešai yra ši informacija prieinama. Aš manau, kad mūsų komitetas turi dėti visas pastangas, kad taip ir vyktų. Pasižymėjau taip pat pono Breisvais nuomonę apie tai, kad nevienodai buvo traktuojami visi nukentėjusieji. Aš norėčiau pasakyti, kad e, bent pastaruosius keletą metų mes e, matėme Junktinėje karalystėje, kad įvyko panašių problemų kaip Islandijoje. Ir tų problemų buvo, tačiau nukentėjusiesiems buvo iš karto atlyginta. Na, o štai dabar tie žmonės lieka nežinioje metų metus. Ir jie tiesiog negauna, nesulaukia nešališko traktavimo ir nesulaukia jų situacijos sprendimo. Aš manyčiau, kad mums reikia surasti praktinių būdų, kaip šią problemą išspręsti. Man atrodo, kad naujoji vyriausybė galėtų vėl padaryti kokį nors viešą pareiškimą. Galbūt mes galėtume pasikviesti čia kažką, e, kad šis klausimas būtų iškeltas. Aš manyčiau, kad turime pirmiausia kalbėti apie tos žmonės, kurie nukentėjo dėl šios problemos ir kurie negyvena Junktinėje karalystėje. Bet turime pasiremti ES teisės aktais šiam atveju apibriežti. Ir manyčiau, kad reikia pasiekti, kad bent jau dalis nukentėjusiųjų pradėtų atgauti nustatytų grafikų pajamas nuo kitų metų. Kolega Kašman, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Paului Braisvait ir sveikinu, kad jums pavyko nuo pat pradžių į procesą paimti savo rankas ir vykdyti spaudimą šiuo klausimu. Aš Tuomet, kai jūs pradėjote imti šio klausimo, buvau šio komiteto pirmasis vicepirmininkas ir aš sakiau, kad turi būti sudarytas laikinasis komitetas. Iš dalies e, kolegė Mirai Maginės e, pirmininkavo šiam komitetui ir tikrai labai sėkmingai. E, aš puikiai prisimenu, Dublinė šis klausimas buvo ypač aktualus, žmonės investavo visiškai gerą valią, žinodami, kad juos apsaugos įstatymai Tačiau atsitiko taip, kad įstatymas jų dėje nebeapsaugojo, apsaugos neliko jokios. Ir atsitiko taip, kad teko kreiptis žmonėms į teismus ir galiausiai visas klausimas pateko pas mus. Mums kas belieka? Teko pasakyti, kad, na, biznis buvo prastas, apsaugos nebeliko ir kad problema yra nesprendžiama. O žmonės darė viską pagal taisyklės. Laikas imtis veiksmų laikas prie šio klausimo sugrįžti ir jį išspręsti. Aš balsavau su kitais kolegomis, kad visos rekomendacijos, nežiūrint uh, kokios politinės spalvos esame, kad būtų uh, tos pastabos priimtos, kad visos politinės partijos, kairiosios ir dešinios, sutiktų su ombudsmenų išvadomis. Dabar yra laikas mums e, vėl kreiptis į šią vyriausybę. Aš suprantu, kad ekonominė situacija yra nelengva. Ir aišku, čia galima daryti įvairiausius politinius pareiškimus ir dar ieškoti priežasčių, kodėl neatlyginti žmonėms. Tačiau mes kalbame apie labai e, rimtą problemą. 3 milijonai 3 milijardai svarų, tokia siekia suma, bet štai neseniai Junktinėje karalystėje vadofonui buvo sumokėta 6 milijardai eurų, visai neseniai. Tai juk irgi yra mokesčių mokėtojų pinigai. Ir vadinasi, pinigai kartais išleidžiami visiškai neatsakingai. Ir ponia Diena Volis teisingai kalba apie Islandijos patirtį. Na taip, investuota, kas juk nesako, kad Islandijos žmonės sukentėjo, bet jiems nereikia atlyginti, reikia atlyginti ir jiems, be jokios abejonės. Ir aš manyčiau, kad neveiklumas tikrai būtų katastrofiškas dalykas. Manau, kad šiuo atveju šiaip nereikėtų suplakti kartu, nes jie pernelyg skirtingi. Tyrimo komitetas buvo sudarytas, mes pateikėme rekomendacijas, joms buvo pritarta ir aš manau, kad dabar turime susisiekti su Junktinės karalystės vyriausybė. Rodžer be abejo žino, kad neipatingai E, Jungtinėje karalystėje yra mėgstamos ES institucijos, bet vis tiek aš manau, kad toks požiūris būtų geriausias. Aš manau, kad turime nusiųsti savo rekomendacijų kopiją e, Europos Jungtinių karalystės visiems 388 parlamento nariams. Ir aš manau, kad tuo būdu mes jiems galėtume jiems priminti apie jiems tenkančius įsipareigojimus. Jeigu to nedarysime, atsitiks vėl taip, kad žvelgsime E, kryptimi vyriausybės, kuri turi e, valdžią savo rankose, bet gal ne visuomet laikosi jai tenkančių principų. Polui Braithwaite linkiu e, sėkmės siekiant teisinių, teisinio tos problemos sprendimo. Mes, kaip parlamentas, dabar turime kreiptis į peticijų autorius iš Vokietijos ir Airijos ir turime jiems kažką pasakyti, jiems laikas pagaliau yra sulaukti teisingumo. Laikas, kad į jų skundus būtų atsižvelgiama. Dėkuoju. Gracija. Kolega Vos. Kolega Vos, prašom. Ačiū. Iš principo norėčiau prisijungti kol, prie kolegų pasisakymų. Tiesiog norėčiau pakartoti štai ką. Tai, ką mes jau ištisus metus turime savo dosie, mm, yra teisinga, tačiau reikalai nejuda į priekį, kompensacijos nemokomas, bent jau tokiu mastu kaip turėtų, neturėtumėme atsisakyti savo ankstesnių reikalavimų. Aš tikėjausi, kad jungtinės karalystės ombudsmenė, kuri šiandien čia turėtų būti, šį bei tą galėtų mums daugiau paaiškinti mane šiek tiek padrasino, kad Britų vyriausybė šiek tiek geronoriškiau reaguoja į šį klausimą, bet gerai, kad e, Junktinės karalystės ambutsmenė galėtų pateikti savo požiūrį. Ja gal reiktų dar kartą pasikviesti į Briuselį bei padiskutuoti, paprašyti jos nuomonės. Taigi aš noriu tiesiog paprašyti šiandien nebaigti šios peticijos nagrinėjimo. Eh, grazie, non c'è nessun altro che intende intervenire, io non ho nessun altro. Ačiū, daugiau nematau norinčių kalbėti. Ne? Taip, kažkas. Komisijos atstovai, jūs norėtumėte atsakyti? Ponas Batvai. Kolega Keš. Su visa pagarba leis, paprašysiu dar kartą žodžio. Jeigu mes būtumėm paklausę komisijos patarimo prieš septynerius metus, niekada nebūtų laikonojo komiteto, niekada nebūtų rekomendacijos, žinau, kad ją varžo sutartys, bet ir aki akomuniter, tačiau mes nuolat kartuojame šiame komitete. Vos tik prabylame apie žmogaus teisės ir pilietinės teisės, turime teisę elgtis kaip moralinė institucija o dabar mes turime ir teisinį pagrindą, tai yra pagrindinių teisių hartija. Aš suprantu komisijos argumentus, jie manęs nestebina, tačiau akivaizdu, kad reiktų priminti, jog komitetas nepaisė prieš septynerius su pusę metų komisijos duoto patarimo. Uh, yes, I... Peticijos autorius, prašom. Ačiū, norėčiau padėkoti geriems draugams, maginės, e, poniai Volis ir poniai Cashman už labai šiltus žodžius. E, Maiklas labai teisingai pa, pateisėjo, e, pastebėjo apie tuos 3 milijonus svarų Labai paprasta pasakyti, viskas taip ilgai tęsiasi ir jokio sprendimo nėra. Akivaizdu, kad tai yra tik tai pažadai, tačiau jie nevirsta darbais, nevirsta kompensacijomis, dėl to mes ir e, dirbame su ombudsmene. Tikiuosi, kad e, ponė Abraham ir e, kompetitingas komitetas paklausys jūsų prašymo apsilankyti čia. ir naujas sustikimų raundas turėtų pradėti e, kitų, prasidėti kitų metų pradžioje, o mokėjimai turėtų prasidėti kitų metų vasarą. E, gaila, kad taip vėlai. Šiaip ar taip norėčiau padėkoti poniai pirmininkai ir parlamentarams už e, tai, kad mane čia pasikvietėte. Ačiū. <clears throat> Na, be jokios abejonės. Mes net neketiname liautis domėtis šiais klausimais, tačiau mes turime išsiaiškinti, kokios apskritai mūsų kompetencijų ribos, mūsų galių ribos, ką mes galime padaryti. O mes galime tik tai dar kartelį nusiųsti rekomendacijas ir tas pačias nurodymus, kurie jau yra pranešime. ir galima išsiuntinėti tas rekomendacijas ministra, finansų ministrui, tarkime. Galbūt ne kaip ponas Kešminas sakė kiekvienam parlamentarui, bet galbūt e, atitinkamų rūmų vadovams, e, kad jie atsižvelgtų į parlamento nuomonę ir taip pat galbūt paprašyti paramos ir solidarumo paties pirmininko Buzeko. Jis, kaip parlamento pirmininkas, taip pat galėtų kreiptis laišku į Britanijos uh, atstovų rūmų pirmininką. Na, bent jau mano būtų toks pasiūlymas, jeigu jūs sutinkate, tai galėtumėm baigti šią diskusiją. Ne? Kolegė Maginis. Your... Tikrai pritariu jūsų pasiūlymui. Trys yra dalis šiame klausime, tai yra rekomendacijos, apie tai buvo kalbėta. Kitas klausimas tai yra e, polisų savininkams, kurie yra e, ne Junktinės karalystės piliečiai. Aš nežinau, ką čia reiktų daryti, tačiau e, girdime gandus, jog viskas bus tvarkoje. Tačiau reiktų tokių patvirtinimų raštų, kitaip mes galime patys to e, nenorėdami meluoti savo rinkėjams. Aš tikrai nenoriu panašių dalykų, mes norime arba laiško, arba kažkokių atstovų, kurie čia atvyktų ir paaiškintų situaciją, būtent ar kompensacijų paketas bus pateiktas visiems. Kitas klausimas yra mm, polisų savininkų mm, nevienodas traktavimas. Akivaizdu, kad čia, čia yra europinis klausimas, jo sprendimas gal padėtų ir IMEC, bet manau, iš šios aspektus nuo šiol reiktų atkreipti didesnį dėmesį. Ačiū. Io sono, sono convinta che questo siano. Taip. Na, šitam klausimui tikrai reikia skirti atitinkamą dėmesį, tačiau vis tik tai <clears throat> manau, kad reikėtų kad vis tik tai nacionalinės valdžios institucijos atitinkamos būtų informuotos e, apie mūsų nuomonę. Ir mano manimo bus vis tiek kažkokių specifinių dar užklausų dėl, dėl kaštų, dėl sąnaudų. Ir į tai mes taip pat turime atsižvelgti į savo poziciją. Taigi mes išsiųsime šitą notą, kaip buvo pasiūlyta. Dėkoju peticijos autoriui ir dabar perėsime prie septintojo darbo tvarkės punkto. Teisėkuros iniciatyva. Ir suteiksiu žodį vienam iš dviejų autorių. Pone Volis turbūt, ne? Pone Volis, jums žodis. Ir kolega, okay, ne. Prego. Okay, then I uh, will start. Ponas Hafner kalbėsiu vokiškai, jeigu neprieštarausite, vertėjai tikrai padės mums susikalbėti. Pastarosiamis savaitėmis e, paspartumėme darbus e, ties mūsų nuomonę. E, prieš pat balsavimą mes surengėme labai sėkmingą susitikimą su šešėliniais pranešėjais, radome kompromisą su daugeliu frakcijų pirmadienį. Konstitucinių reikalų komitete vyko diskusijos. Antradienį čia buvo nuspręsta dėl šio, šio pranešimo, o vakar kartu su komisija ir pirmininkaujančia valstybė trialogo formatu ieškojome sprendimų atviriems klausimams. Diskusijas supaprastino tai, kad per praėjusias savaitės e, palaikėme kontaktus su visomis suinteresuotomis pusėmis, bandėme išsiaiškinti, kiek e, daug gali nusileisti mūsų partneriai, tas nepaprastai svarbu. Vien dėl to, kad taryba turi labai griežtai vadovautis primtų sprendimų, valstybių narių pozicija svarbiausiais klausimais e, yra labai nelengva ir tikrai nes visuomet e, taryba galėjo elgtis labai lankščiai. Galiu pasidžiaugti, kad trialogas buvo mums nepaprastai sėkmingas. Pažvelgė į mūsų darybų rezultatą ir palyginę jį su komisijos pirminiu projektu, pamatysime, kad sumažinome valstybių narių skaičių nuo trečdalio iki ketvirtadalio iki septynių. Tai milžiniška sėkmė parlamentui. Antra, ta absurdiška ir realybės netitinkantį reikalavimą patikrinimas po 300 tūkstančių parašų išbraukėme. Taip pat e, e, pasiekime, kad komisija komisija patikrintų iniciatyvos leistinumą pačioje iniciatyvos pradžioje mes to siekiame ir pasiekėme. Kai ko mums nepavyko pasiekti, e, to, ką buvome nusprendę peticijų komitete, būtent, kad ne tik ES piliečiai, bet ir turintieji čia leidimus gyventi galėtų pasirašyti, dėja nepavyko mums e, čia kažko pasiekti. Taip pat nepavyko sumažinti e, pasirašančiojo amžiaus ribos iki 16 metų, kadangi valstybės narės norėjo teisę pasirašyti, susijęti su metais, kuomet leidžiama e, piliečiams balsuoti. Toliau e, asmens tapatybių kortelių numerių problema, ypač taryba reikalavo, kad Piliečiai galėtų pasirašyti tik e, parašą patvirtindami savo paso ar asmens tapatybės kortelės duomenimis. E, pasiekėme, kad e, čia yra didelis pažeidimas, bet, nes kai kuriuose šalise tokių dokumentų nėra. Uh, tačiau e, ten e, net tais atvejais, kai tokie dokumentai egzistuoja, galima pasirašyti e, ir nepateikiant paso duomenų, kaip kad pavyzdžiui Vokietijoje. Taigi dėl to valstybės narės, kurios norėjo mm, tokių duomenų pateikimo, šiek tiek nusileido, bet vis dėlto liko keletas, kurios mm, nenorėjo atsisakyti šio reikalavimo ir pasiektas kompromisas, kuris bus atitinkamai dokumente suformuluotas. E, Europinis standartas bus toks, reikia nurodyti pavardę, adresą, e, pilietybę, gimimo datą ir e, padėti parašą. Daugumai valstybių narių tokių duomenų pakaks duomenėms patvirtinti. Taip pat nesutikome su tuo, ka, su tokiais reikalavimais, kad reikėjo nurodyti uh, mergautinę pavardę, kaip kad pavyzdžiui. Taigi egzistuos du formularai, tai yra A, atitinkantis europinį standartą, pavar, vardas pavardė, pilietybė, parašas, gimimo data, tačiau egzistuoja ir B formularas, kur galima prašyti papildomų duomenų, bet egzistuos reikalavimas, kad reikia apsiriboti minimalių reikalavimų. Būtent jeigu prašoma asmens tapatybės kortelės numerio, tai nėra galimybės prašyti papildomų duomenų. Turi pakakti asmens tapatybės kortelės numerio. Toliau priminsiu, kad 18, termino pratesimas iki 18 mėnesių nesulaukė pritarimo parlamente, taigi dėl šio siekio negalėjome kovoti su taryba ir komisija, nors gal kompromisą ir būtų pavykę pasiekti. Toliau atviro kodo š, internetiniai šaltiniai turėtų būti sukurti komisijos parašams rinkti. Viskas atitinka mūsų pranešimo dvasę. Dėl skaidrumo e, galiu pasakyti tą patį. Mes turime žinoti, kas stovi už iniciatyvos, kas ją finansuoja. E, taip pat reikia informuoti apie iniciatyvos eigą, bet to visos aukos didesnės nei 500 eurų turėtų būti paviešinti, kas yra tie paukoja šios pinigus. Taip pat Komisija yra įpareigota padėti ir tai bus ne, pakalb, ne pagalbos tarnyba, help desk angliškai, tačiau tai bus kažkokia kontaktinė tarnyba. Ji bus sukurta. Čia teko mums nusileisti tarybai, pirmiausia, iki 12 mėnesių jau vien dėl to, kad kitos sritis mums atrodė svarbesnės, bet to kai kurios valstybės narės skelbia, kad negali greičiau e, įgyventi, bet to mes žinome, kad šis e, laimėjimas nebūtų įgyventintas, nes e, nors nustatytume šešių mėnesių terminą, nėra jokių sankcijų valstybėms narėms, kurios užtruks ilgiau. Taigi bent jau Čia mes nieko nebūtumėme pasiekę, egzistuoja kitos galimybės, nors ir netiesiogiai veikiančios. Viešieji klausimai buvo didžiausia problema, dėl to kilo karščiausi ginčiai. Ar bus išklausoma piliečių, ar bus atsižvelgta į piliečių nuomonę gyvai jos išklausus ar pat kaks kažkokio laiško. Komisija nenorėjo renkti privalomų klausimų, e, komisija siekia renkti juos tik tam tikrais atvejais, kai to tikrai reikia. Kartais gali prireikti, kartais ne. Mes pasiekėme, kad Europos parlamentas e, lygiomis teisėmis su komisija būtų atsakingas už klausimų organizavimą Tačiau šiems milžiniškams komisijos prašymams, e, kad e, parlamentas rengtų klausimus, klausimus ir tokiu būdu komisija norėjo a, išvengti atsakomybės, mes tiems a, e, masiniams prašymams atsispyrėme, reiškia, kad parlamentas ir komisija kartu yra įpareigoti rengti klausimus dėl konkrečios peticijos. A, ir iniciatyvos, e, tai yra labai džiugu ir gerai, nes pačiame reglamento tekste nėra tiesiogiai nurodyta, kad e, yra atsakingas peticijų komitetas, nors e, praktiškai būtent peticijų komitetas įgaus labai papildomą funkciją, būtent ginti uh, piliečių interesus ir jų iniciatyvą, kurią palaikant bus surinkta vienas milijonas parašų, bei bus galimybė jam suteikti mm, galimybę pasisakyti tiems piliečiams kartu, net pailduojant komisijos nuo įsipareigojimų. Taigi rezultatas yra tikrai geras, nors kai kurios nuolaidos mm, tikrai e, man yra skaudžios, ir Diana nėra mm, patenkinta e, dėl visų klausimų, bet atsižvelgiant į buvusias pradinės pozicijas, dėrybinis rezultatas yra tikrai geras. Ačiū. Pane Volis. Uh, Na, noriu pasakyti štai ką. Mano kolega yra visiškai teisus. Aš manau, kad man daug įspūdžių yra sėdėti čia ir išgirsti tą sąrašą klausimų. Mes Džiaugiamės, kad galiausiai parlamentas savo pėtsaką paliko sudarant šį galutinį susitarimą. Aš manau, kad mes galime didžiuotis šio komiteto indėliu į šio klausimo sprendimą. Kaip sakė Džordž, mes galime apgailestauti dėl vieno ar poros dalykų, tačiau bendrai kalbant, manau, kad priemonė dabar yra daug geresnė negu tada, kaip jinai atrodė, kai pateko į parlamentą ant jo darbo stalo. Ir aš manau, kad mes tikrai galime didžiuotis tuo, kas buvo pasiekta. Aš manau, kad tai yra paprastesnė priemonė ir vartotojų draugiškesnė, jeigu taip galima sakyti. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie šiame procese dalyvavo. Dėkui. Qualcuno chiede la parola, di nuovo il collega. Ar dar yra norinčių kalbėti? Aš, jeigu manau, kad diskusijų nėra, norėčiau pridurti dar vieną dalyką. Bendradarbiavimas buvo tikrai labai sklandus su visais, ypač su Diana Wallis. Taip pat gražiai bendradarbiavome ir su šešėliniais pranešėjais. Visiems ačiū už kiekvieno jūsų indėlį, už gebėjimą prisijungti prie kompromisų paieškų. E, bendradarbiavimas buvo iš tiesų labai vaisingas. Taip pat ačiū sekretoriatui ir AFKO e, bendra pranešėjui. Aš manau, kad viskas pavyko dėl to, kad e, buvome sukūrę gerą bendradarbiavimo atmosferą. Ir tikiuosi, kad parlamentas tikrai gali didžiuotis, nešęs iš šio klausimo sprendimo svarbu savo e, žodį. Dėkui. Dėkui Panešėjams rengusiems pranešimą darbas buvo atliktas didžiulis ir aš manau, kad mes tikrai galime tuo darbo rezultatu, tų bendrų pastangų rezultatu didžiuotis. Norėčiau paminėti, kad peti komiteto nariai buvo tikrai labai atviri, jie noriai išsakė savo e, idėjas ir e, pradžioje Kai gavom tą dokumentą, klausimų ir neaiškumų buvo likę labai daug, bet buvo ieškoma e, galimybių susitarti ir štai dabar turime pasiekę neblogą konsensusą. Aš manau, kad būtent tuo keliu mes parlamentarai turime kartu dirbti, kai tenka ginti svarbius ES klausimus. Dar kartą visiems ačiū už darbą ir už jūsų pastabas. Nessun altro intende intervenire? No. Na, ar dar bus norinčių kalbėti? <clears throat> Tuomet aš irgi savo ruoštų dėkoju kolegoms už atliktą darbą. Ir mums pavyko ne tik tai pasiekti, kad mūsų komitetas pradėjo vaidinti tikrai tokį reikšmingą vaidmenį, bet kolegos prisimenat, kai mes pradėjome savo kovą už tai, kad mūsų komitetas įgautų svaresnio vaidmens. Mes turėjome daug darbų, mūsų darbo tvarkė buvo tiesiog perkrauta ir tikrai dabar jūs labai puikiai padirbėjote ir aš galiu jūs tik tai su to pasveikinti ir jūsų darbas ir mūsų darbas galiausiai išėjo gera. Ir taip pasiko dėl to, kad tas reglamentas buvo būtent taip pakeistas. <clears throat> Ir ten nurodyta tame pakeitime mūsų kompetencijos ir taip pat matyti klausimai e, iniciatyvai. E, Taigi aš manau, kad mes pasiekėm gerų rezultatų. Ačiū Jums ir tada šitą darbo tvarkės punktą baigiame. Perinkime prie kito darbo tvarkės punkto, o tai yra peticija numeris 8 darbo tvarkyje, kuri patikė Italijos pilietis Saverio Debonis. Aš jam žodį ir suteiksiu. Ačiū, pirmininkė. Aš, es, aš džiaugiuosi, kad galiu kalbėti Italijos triušių augintojų vardu, pasirašysiu šią peticiją. Ir tikiuosi, kad jūs patenkinsite mūsų prašymą, nes be jų, e, be to mūsų žemės ūkis tikrai neišgyvens. Manau, kad Lisabonos startis nu, siekia sumažinti demokratijos deficitą ir tikrai džiaugiuosi e, tą progą mūsų teikta pareikšti čia viešai, kad mūsų ūkininkai tikrai ne, ne, negerai jaučiasi dėl to, kaip e, elgesi Italijos parlamentas, vyriausybė ir kartelinių sustarimų autoriai. Italijos parlamentas yra priėmęs tam tikrą dekretą, dalis jo buvo perkelta, pradėta taikyti, tačiau dar jis nėra iki galo perkeltas, ne visiškai paisoma jo nuostatų, yra tikrai vėluojama ir dėl to yra labai sunku sektoriui atsistoti ant kojų. 41-42 straipsniai vis dar yra netaikomi ir arba jie yra pažeidžiami. Ir Mes kreipiamės į vyriausybę ir prašome, kad būtų atliktas tyrimas, tačiau ir to nebuvo padaryta. Taigi, joks e, principas nebuvo išsaugotas. 101, 102 ES starties straipsniai, jų nuostatos buvo pažįstos, Mūsų asociacija susidūrė su dideliais sunkumais ir mes norime pasakyti komisijai, kad mes norime pareikšti, jog komisijos atsakymas mūsų netenkina. Komisija turi skatinti konkurencingumą, tačiau tai nedara su tuo, kas yra sutartyje, lyginant su realiu gyvenimu, yra toks tam tikras kultūrinis atsilikimas. Pas mus nebuvo skatinamos jokios finansinės iniciatyvos, nei rinkos ekonomikos principai, tiesiog įsigalioja monopoliniai karteliai ir dvigubų kvotų e, e, priemonės nuostatos, dėl to mes susidurime su dėliais sunkumais, Taip pat e, turėjome teisinių problemų, visiškai nepasitikėme savo valdžią. Pirmasis gal toksai nerima kelintis dalykas atsitiko 2002 metais, kai kurios profesinės asociacijos tiesiog aptiko tam tikrų nesklaidumų. Tada jau reikėjo suprasti ir sakyti, kokia yra situacija. Tačiau val, valdžia turėjo iš karto, vietinė valdžia turėjo informuoti vyriausybę ir komisiją, kad reikėjo imtis pataisomų priemonių. 2009 metais komisija mėgino išnagrinėti, kaip veikia visas šitas sektorius. Tada buvo išsiaiškinta, kad trūksta skaidrumo, dėrybos buvo labai sudėtingos ir buvo nustatyta, kad tikrai sudėtinga ten e, na, atrasti. E, konkurencijos taisyklių pėdsakų. Na ir komisija nusprendė, kad reikia geriau kontroliuoti rinką. Po septyniarių metų mūsų asociacija antrą kartą nuspaudė pavojaus skambutį. Mes pateikime keletą įrodymų elementų, tačiau komisija pareiškė, kad nepakanka įrodymų, reikia tikrai tiesiai šviesiai įrodyti, kad tikrai yra konkurencijos pažeidimai, slapti susitarimai, kad tai egzistuoja tarp įvairiausių įmonių. Aš manau, kad na, reikėjo tiesiog tyrimą toliau tęsti, jį atlikti ir tada būtų tikrai buvę išsiaiškinta, visa padėtis. Na ir galiausiai mes ėmėmės veiksmų patys, savarankiškai, mes rinkome įrodymus, patikėme juos valdžiai, tačiau jie buvo nustumti į šalį, mus rim, niekas labai rimtai nežiūrėjo, mums buvo pasakyta, kad visų pirma mes turime įrodyti, jog šitas e, monopolinis sustarimas yra mums nenaudingas padarytas mums už nugarų. Mes tuomet nusprendėme, kad reikia kažka, kažkokiu kitų veiksmų imtis, kitaip veikti. Nutarėme, kad reikia tiesiog reikia rūpintis konkurenciją ir jos taisyklių taikymu, o komisija, na bent jau tikrai laikosi nuomonės, kad sustarimai dėl kainų yra neteisėti, nelegalus ir nėra netgi reikalo, kad komisija atliktų papildomų tyrimų dėl to, kokios, kokių pasiekmių varto, vartojimo kainoms turėjo tokie susitarimai. Mes kreipėmės Europos komisiją per peticijų komitetą ir mes norime, kad komisija sutiktų, kad dėl tie karteliniai sustarimai tikrai pažeidžia ES teisę. Tai galbūt ne naujiena jums, tačiau tai dar nereiškia, kad valstybės narės neturi laikytis uh, e, ES teisės. Jeigu Italijos vyriausybė neatsilaiko reglamentų ir direktyvų, tai tada komisija turi įsikišti. Bet mes vis dar tikimės, kad Italijos vyriausybė duos savo atsakymą. Na, o parlamentą norime informuoti, kad tam tikrų krizės dalykų buvo galima išvengti ir dabar savo teisų žemės ūkija ūkininkams yra labai sunku pasiekti. Prarandamos darbo vietos, e, uždaromos skerdyklos, daug žmonių prado e, darbą, e, tapo bedarbiais, netgi neteko namų, o mums tas tik toliau reikia maitinti savo galvijus, gyvulius. Ir visame tame mes priklausome nuo stambių pramoninių grupuočių. Taigi ūkininkai praranda ne tik tai savo ekonominę nepriklausomybę bei teisę į nuosavybę, bet jie taip pat e, praranda ir, na, ir savigarbą, tą tokį žmogišką orumą, kurį šiaip realiai turėtų garantuoti e, pagrindinių teisių ir laisvių hartija. Faktiškai mes, na, dalyvaujame E, žmogiškos būtybės e, elgesi su žmogiška būtyje kaip su prieke, kaip su vartojimo daiktų. Ir yra tikrai nepriimtina, kad valstybės narės nekreiptų į tai dėmesio, nes e, jos turėtų kaip tik skatinti privačią iniciatyvą. Mes norime, kad Europa būtų tokia, kur pilietis galėtų veikti aktyviai, kur rinka būtų aktyvi, tačiau taip pat nereik, nenorime nukentėti vien tik dėl to, kad kai kurios grupės ar grupuotės nesilaiko įstatymų, siekia išlaikyti joms naudingą monopolio situaciją. Ar dėl to, tarkime, kad vyriausybės tingi veikti ir nesima priemonių. Antikartelinis įstatymas mm, buvo priimtas po antro pasaulinio karo, nes būtent tuo metu didžiosios struktūros buvo labai stiprios ir norėta jas truputėlį sumažinti, išardyti. Ir šio įstatymą, aišku, priežiūrą vykdo dažniausiai teismai. Tačiau labai retai Europoje atsitinka kad taip, kad dėl tokių monopolinių sustarimų būtų paskelbtas būdžiamasis nuosprendis. Norėtume, kad parlamentas nusiųstų tokį kaip ir priminimo laišką. Nes viskas, kas vyksta prekių rinkose, biržose, tikrai prieštarauja antikarteliniam e, įstatymui dėl antikartelinių dėl kartelinių susitarimų ir norėtumėm, kad parlamentas atkreiptų dėmesį į mūsų pasirašytą peticiją ir mes norime, kad mūsų teisybė būtų išgirsta. Pirmininkė. Komisija prašome sureaguoti. La petizione 500-2010. Peticija 500-2010 buvo pateikta pono Bonio Jis atstovavo triušio augintojų laisvai asociacijai. Tai yra ta asociacija, kuri atstovauja triušio augintojų interesams. Peticijoje be kitako sakoma, kad triušio augintojai yra papuolę į didžiulę krizę. Trejus metus krizė jau krejas čia sektorių. Įmonės patiria sunkumų. Triušienos vartojimas vidaus rinkoje liko daugmaž toks pat pastovus. Devyniasdešimt beveik 4 tūkstančiai tonų triušienos buvo pagaminta iki 2007 metų, tai yra antrasis rezultatas po Kinijos. Kaip sakė daktaras Debonis, reikia, kad Italijos vyriausybė atkreiptų dėmesį šio sektoriaus krizę. Kol kas Italijos vyriausybė dar nesėmė naudotis e, reikiamų resursų e, reagavimui į krizę. Kaip sakė ponas Debonis, buvo pateiktas, buvo pateikti tiksliau du raštai konkurencijos tarybai Italijoje. Ten kalbama apie 102 ir 102 ES sutarčių straipsnius. šių metų rūpiučio 10 dieną minėta struktūra atmetė vieną iš šių prašymų, o tuo tarpu antrasis jų yra nagrinėjamas atitinkamų Italijos administracinių struktūrų. Aš nuolat palaikau su jomis kontaktus. Dar vakar kalbėjau su šio e, reikalo tyrimo vadove ji nagrinėja tuos dokumentus, kuriuos pateikė Lanlakė. Manau, kad apie lapkričio 19.20, kitaip tariant, prieš dvi savaitės buvo pateiktas dokumentas, kurio apimtis buvo daugiau negu 60 puslapio, aš jį perskaičiau su dideliu susidomėjimu. Ir kol kas dar oficialiai į Europos komisiją kreiptasi nebuvo. Tada aš norėčiau labai trumpai pasakyti štai ką. Komisija nori atkreipti dėmesį į dabar, dabar galiojančią sistemą, kuri yra pagrįsta tarybos sprendimu ir komisijos sprendimu dėl bendradarbiavimo su administracijos struktūromis dirbančiomis konkurencijos srityje. Yra numatyta, gret, yra numatyta bendra kompetencija šioje srityje. Arba komisija pati, arba už konkurenciją atsakingos administracijos struktūros gali pritaikyti 100 101 ir 102 sutarčių straipsnius. Tai būtų sutartis dėl ES veikimo. Tad yra kūriamas savotiškas tinklas. Ir ten bus bendradarbiaujama dėl visko, kas yra su konkurencija. 2003 e, metų pirmasis reglamentas be kita ko sako, kad komisija nori, kad darbas būtų pasiskirstytas efektyviai. Nesuprantama, viena komisija visko nuveikti negali. Nacionalinės administracijos struktūros irgi turi prie tų darbų įgyvendinimų prisidėti. Buvo pasakyta, kad norint taikyti 101 ir 102 sutarties straipsnius, e, arba turi sprendimą priimti nacionalinė konkurencijos administracija, arba reikalą turi imtis Europos komisija. Reikėtų patikslinti, kad ta administracijos struktūra, kuri e, gavo šį, šią peticiją, ją nagrinėjęs, tačiau jeigu kitos administracijos struktūros pasirodys esančios kompetentingesnės, tai tuomet komisija nusišalintų palikdama klausimo nagrinėjimą labiau kompetentingams struktūroms. Pavyzdžiui, tikslaus klausimo pavyzdys, jeigu kokia nors administracijos struktūra gali geriau išspręsti klausimą, tai tuomet reikia imtis tiesioginių pastangų. Kalbėtojų mikrofonas veikia prastai, e, negalime dirbti, nes negirdime kalbėtojo. Prašytume kalbėtoje naudotis kitų mikrofonų, nes dabartinis mikrofonas neveikia arba veikia prastai. Dunque, dicevo, tre condizioni cumulative devono. Taigi aš jau sakiau, kad yra trys sąlygos, kurias privalu atitikti. Pirmiausia, e, administracijos struktūra turi e, veikti, kad būtų užkirstas kelias e, konkurencijos taisyklių pažeidimams. Antra, svarbu, kad ši struktūra galėtų aktyviai kovoti su pažeidimais ir galbūt pritaikyti, prasik, pritaikyti nu, sankcijas nusikaltusiesiems ir trečia, surinkti įrodymus, norint įrodyti, kad buvo padaryta, padarytas nusikaltimas. Taip galbūt būtų užkirstas kelias piknaudžiavimui, kad susidūrėma su pažeidimais. Ir šiaip būtų galima surinkti taip pat ir įrodymus, kurių tikslas yra įrodyti pažeidžiančią veiką. Tai štai tie trys kriterijai yra visiškai išpildyti, kai dėl, pavyzdžiui, Italijos atitinkamos struktūros, tačiau Šiuo atveju Italijos vyriausybė ir ar kompetentingos kitos administracijos struktūros yra kompetentingos nagrinėti šį atvejį. Su Italijos administracija yra palaikomi ryšiai ir ši administracija šį atvejį aktyviai sprendžia. Komisija neprivalo Komisija neprivalo kištis į tą klausimą, kurį minėjo kolega Lanlakė. Tai yra labai svarbus klausimas ir svarbiausia yra užtikrinti, kad Europos Sąjungos taisyklės būtų tinkamai taikomos, ypač ES sutarties straipsnį numeris 101-102. Ačiū. Ar yra norinčių pasisakyti kolegų? Oui, je, simplement par, par... Na, būtent dėl šio klausimo. Čia mes noriu sužinoti, ar mes paliekame šitą peticiją atvirą, nes komisija nurodė, kad jį bendradarbiaus su Italija. Uh, ar, na, aš manau, asociacijai tai re, būtų pagidautina, kad procesas būtų kuo skubesnis, nes vis tik tai tai tikrai turi įtaką visų augintojų gyvenimui ir ekonominių požiūrį, jie tikrai turi didelių rūpešių. Ar mes galime paskatinti Italijos atliekamą tyrimą, paspartinti? Aš bent jau siūlyčiau kad ir palikti peticiją kol kas neišspręsta, kad mes galėtumėm stebėti tą bendradarbiavimą, kaip jis vyks, kurį siūlo Europos komisija. Io sono d'accordo con eh, la collega Gruni, vedo che non ci sono altri interventi, i colleghi sono impegnati in altre conversazioni. Taigi, jeigu nėra eh, daugiau pastabų, pritariu kolegoms, kad tikrai reiktų atsižvelgti į komisijos atstovo pozicija, būtent vykdoma procedūra. E, Italijos konkurencijos taryba dirba, ji priklauso Europos konkurencijos tarnybų ar tarybų tinklui. Taigi ta pasiūlym, ta kontrolė e, gali būti vykdoma e, Europos konkurencijos tarybų rėmose. Aišku, gal galime komiteto vardu nusiųsti kažkokį laišką su prašymu, kuo greičiau baigti nagrinėti šią bylą. Tačiau nenorime kištis į bylos nagrinėjimą nes aišku, kad tam tikrus faktus dar reikia pasiaiškinti, ypač dėl europinių teisės aktų, todėl galime paprašyti greičiau baigti e, šiuo atveju nagrinėti, nes e, tikrai reiktų sparčiau padirbėti, gal būtų įmanoma paraginti Italijos kompetitingą instituciją padirbėti greičiau. Peticijos įteikėjo rašte pažymima, kad Italijos parlamente yra patvirtinta re, rezoliucija, yra skiriamas dėmesys šiam klausimui, bet nepakenktų, manau, nacionaliniai institucijai nusiųsti laišką su paraginimais. Ar pritarate mano pasiūlymai? Taigi peticijos nagrinėjimo nebaigėme, ir parašysime laišką kompetitingai Italijos institucijai. Kitas darbo tvarkės klausimas. Devintasis. Peticijos autorius nedalyvauja, todėl iškart žodis komisijos atstovui. Peticiją įteikė e, Loran Ermui iš Belgijos Jis atstovauja mokamąją praktiką atliekančių gydytojų teisų apsaugos asociaciją. Ir ponė Reits, žodis prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia komisija jau aštuntųjų ir devintų metų spalio mėnesiais komitetui yra nusiuntusi savo informaciją. Tikrai mielai atnaujinsime mm, informaciją. Peticijos esmi Belgijos valdžios nesugebimas perkelti e, direktyvą dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų ir įgyvendinti ją organizuojant e, visuomeninių ligoninių e, gydytojų darbo laiką. Taigi e, nėra apribotas darbo laikas gydytojams rezidentams atliekantiems praktiką e, valstybinėse ligonėse. Taigi galima reikalauti dirbti ne tik 80 valandų, e, su, aišku, su pertraukomis per savaitę. Taip pat jie gali būti pareigoti E, dirbti kelias pamenas iš eilės iki 36 valandų iš eilės, tai tikrai pažeidžia direktyvos nuostatas. Komisija susisiekė su Belgijos valdžia ir bandė išsiaiškinti esamą situaciją, ar Belgija perkeli nacionalinį teisės aktus šią direktyvą, paaiškėjo, kad perkeliamo procedūra buvo sustabdyta dėl procedūrinių problemų. Ir tą padarė valstybės kancleris savo raštu ir todėl nebuvo galima tinkamai perkelti direktyvos. Mes parašėme laišką Belgijos institucijoms 9 metų lapkritį ir e, paprašėme paaiškinti, kaip sekasi įgyvendinti šią direktyvą. E, Belgija atsakė, kad e, rengia savo teisės aktus dėl konkrečios darbuotojų grupės. Šiuo metu vasarį buvo pateikta naujoji informacija, tačiau dėl Belgijos ypatingos politinės situacijos po paskutinių rinkimų daug dokumentų patvirtinimas įstrigo, bet mus informavo, kad Belgijos parlamentas, e, žemėjai parlamento rūmai perda, patvirtino šį dokumentą, buvo perduotas jis senatui. Tikimasi, kad iki metų pabaigos įstatymas įsigalios arba vėliausiai jau kitų metų sausio pabaigos. Taip pat Belgija E, mus informavo apie trišalės dėrybas tarp ligoninių, gydytojų rezidentų ir valdžios atstovų. Tai nepamirškime, kad čia yra paleisti nuolat dirbančių dantistų rezidentų e, interesai, jų teisės perkeliant direktyvą nebuvo tinkamai apgintos manytumėme, kad esama situacija tikrai bus ištaisyta ir tinkamai perkelus, manau, dokumentas bus įgyvendintas sėkmingai naujajame teisės akte bus numatyta apribojimai, kiek gydytojas rezidentas gali dirbti per savaitę ir iš viso per mėnesį. Taip pat mm, bus nustatytos poilsio reikalavimai, teisėjai papildomi poilsi. Taip pat egzistuoja galimybė netaikyti direktyvos pagal 22 straipsnį, jeigu gydytojas rezidentas asmeniniu sutikimu gali dirbti ilgiau nei nustato direktyvos apribojimai. Direktyva leidžia tokią išimti, tačiau papildomos darbo valandos yra taip pat ribojamos būtent iki 12 valandų per savaitę, o direktyva, direktyvos nuostatai dėl išimties taikymo taip pat buvo perkelti. Dabar žvelgsime, kaipgi įstatymas bus įgyvendintas, tačiau bent jau mūsų nuomonė nacionalinė valdžia tinkamai sureagavo į iškilusią problemą. Grazie. Kolegė, intendono intervenire. Ačiū, ar kolegos nori pasakyti? Na, aš, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad šitas patysios taip pat nereikėtų už uh, daryti, nes reikia sulaukti Belgijos valdžios reakcijos, kad galėtumėm nuspr pasakyti, kad, na, iš ties jau dabar jau jie tikrai perkelia direktyvą į savo teisės aktus ir jie tai atitinka visas nuostatas ir kad ir turime būti įstikinti, kad daugiau nebebus nukrypimų. Mano manimu, prieš e, primant sprendimą galutinį dėl peticijos reikia palaukti sprendimo. Pirmininkė, aš taip pat visiškai laikau, palaikau ponios deputatės mintį, kad peticiją reikia kol kas palikti atvirą, kol peticijos reikalavimai nebus įgyvendinti vykdomosios valdžios, Belgijos vykdomosios valdžios, nepaisant to, kuri valdžia tuo metu bus valdžioje, kaip sakant, vadovau šaliai. Svarbu, kad į peticijų komitetą kad būtų pažymėta peticijų komiteto valia ir siekis įpareigoti įgyvendinti teisės aktus, kuomet ES teisės nuostatos pažydžiamos E, kompetitingų ar netokių kompetitingų valstybės, narių, valstybės narės institucijų priimtų dekretų ar e, protokolų. Tas, e, toks mūsų, tokia mūsų principinė pozicija tik mūsų tvirtintų. Pirmininkė, ačiū kolegoms. Manau, kad reikėtų iš tikrųjų palikti šitą peticiją atvirą ir palaukti. Na, kaip supratome iš komisijos pasisakymo, reikia išsiaiškinti, kokia yra situacija, kaip yra toliau vykdomas įgyvendinimas ir pažiūrėti, kaip elgesi nacionalinės valdžios e, atstovai, ar nacionalinis tas įsipareigojimas yra, e, ar jo laikomasi. Taigi turėkime šitą peticiją galvoje ir palaikykime ryšius su komisija, kad jie mus informuotų apie situacijos pokyčius. Na, kitas darbo trakas punktas yra Dešimtasis tai yra peticija dėl gydytojų dirbančių viešajame sveikatos apsaugos sektoriu darbinio sąlygų Lenkijoje. Ir nacionalinės gydytojų profesinės sąjungos peticija dėl gydytojų darbo sąlygų Lenkijoje. Apie daugiau nei 6 tūkstančių parašų buvo surimta ir dabar suteiksiu žodį komisijai. Komisijos atstovams, kad jie mus pristatytų padėtį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na taip, tai yra kita peticija. Ir čia šiuo klausimu taip pat buvo pasiekta daug pažangos nuo to laiko, kai peticija apskritai buvo paduota. Sritis yra panaši, nes vėl kalbame apie e, Lenkijos šiuo atveju e, sveikatos paslaugų sektorių ir jo, e, jo teisės akto atitikimą ES darbo laiko direktyvai ir kitiems dokumentams. Nes svarbu buvo apibriežti, kaip, kaip traktuoti tą būdėjimo laiką Lenkijoje matėme, kad Lenkijos teisės aktai netitiko ES taisyklių, nacionalinės administracijos struktūros padarė reikšmingų pakeitimų ir priemė teisingus teisės aktus ir teismai nacionaliniai taip pat priemė sprendimus, pagal kuriuos nacionaliniai galiojantis teisės aktai turėjo būti pataisyti. Kadangi nacionaliniai teisės aktai buvo pakeisti ir pataisyti, tai, tai dabar e, tas darbo laikas yra skaičiuojamas, būdėjimo laikas teisingai apskaičiuojamas, įtrauktas į darbo laiką. Antra. Buvo nustatytos ribos, kiek laiko gali dirbti gydytojai ir dabar e, nustatytos ribos atitinka direktyvos reikalavimus. Trečia, gydytojai dabar gali gauti papildomai polisio laiko, jeigu jie turi dirbti daugiau tam tikromis situacijomis. Ir tai atitinka e, direktyvos taip pat reikalavimus. Taip pat mes žinome, kad yra e, dabar imtasi priemonių, tai yra darbo inspekcija, tikrina, kiek gydytojai laiko dirba ir tai yra tikrai tikrinama, kiek praktikoje gydytojai praleidžia laiko savo darbo vietoje. Tai yra antras peticijos teikėjas, kuris rašė laiškus kompetitingam komisarui šiuo klausimu. Mes patikrinome kaip praktiškai veikia naujai priimti teisės aktai. Norėčiau pasakyti, kad abiejose peticijos, peticijose iškeltos problemos daugeliu atveju buvo išspręstos. Ypač kalbant apie Lenkijoje veikiančios vieš, vieš, viešojo sveikatos apsaugos sektoriaus e, finansavimą, tai yra už papildomą darbą, gydytojams yra papildomai mokama. Lygiai taip pat padaryta pažangos būdėjimo laikai skaičiuojant į darbo laiką. Visi šie dalykai yra svarbus, tačiau yra dar dalykų, kuriais ES nėra kompetentinga ir reikia remtis nacionalinės teisės nuostatomis. Mes išreiškime tam tikrą susirūpinimą dėl dviejų dalykų ir mes sakėme, kad norėtume kad peticijų komitetas dar tartų savo nuomonę. Pirmiausia, tai yra klausimas, kurį komisija vertino kaip pakankamai rimta ir tai yra tas klausimas, kurie, kurį iškėlė antrasis peticijos teikėjas kova 2008 metais. Lenkijos vienoje ligoninėje buvo pažymėta pažeidimu ir ten gydytojų buvo paprašyta dirbti daugiau negu 48 valandas per savaitę. Ir daktarai dirbantys su ligoninė atsisakė tai padaryti ir pasak peticijos teikėjo, jiems buvo grasinama, kad jų skyrius bus uždarytas, kad jie praras darbą ir panašiai. direktyvoje yra numatytos labai aiškios nuostatos, kur yra pasakyta, kad 48 valandos yra maksimumas, kiek gali dirbti darbuotojas per savaitę. Ir darbuotojai negali būti spaudžiami priimti kokius nors kitokius įsipareigojimus, jų negalima kokiomis nors atgrasos priemonėmis spausti, grasinant, kad jiems bus blogai, jeigu jie nesutiks su tokiomis siūlomomis nuostatomis. Ir mes e, paklausime, ar galime gauti informacijos iš abiejų suinteresuotų pusių šiuo klausimu. Tos informacijos sulaukėme iš abiejų pusių dėl tų incidentų įvykusių. Tarėmės dėl tų incidentų interpretacijos, ypač su antaruoju peticijos teikėju. Komisija ir yra susirūpinusi dėl tam tikrų veiksmų, kurių ėmėsi viešo administravimo struktūros šioje srityje. Mes suprantame, kad darbo inspekcija atliko tikrinimus ir buvo tikrinama, Ar gydytojai nukentėjo dėl to, kad nesutiko dirbti ilgiau negu 48 valandas per savaitę? E, kokiu nors skundų papildomų ne, nebuvo sulaukta šio klausimo. Mūsų nuomonė komisija neturėtų imtis kokiu nors veiksmų dėl šių skundų, kadangi regisi niekas nepatyrė kokio nors persiekėjimo dėl šio veiksmų. Komisija tikėjausi, kad tuo metu, siūsdama savo laišką, kur pareikštas buvo susirūpinimas, galės e, padėti išspręsti šią painę situaciją. Mes Matome, kad šiuo metu, žvelgiant į dabar susiklošiusią situaciją, kokiu nors tolesnių veiksmų e, imtis nereikia, nes atsisakė ilgiau dirbti gydytojai, nenukentėjo ir toliau tebe dirba savo darbo vietose. Dar vienas dalykas kuris buvo pažymėtas peticijos teikėjo laiške ir kuris mums sukėlė susirūpinimų ir mes norėjome tyrinėti šį aspektą toliau, buvo susijęs su gydytojais, kurie būdavo samdomi ir įdarbinami pagal tam tikras sutartys, kad jie galėtų dirbti e, pagal kitokį darbo grafiką, neįprastą darbo grafiką. Kad jiems buvo siūloma dirbti pagal keletą darbo sutarčių kai kuriais atvejais sutartys būdavo sudaromos kaip su nepriklausomais darbuotojais, laisvai samdomais darbuotojais. Ir tuomet jie, tie kontraktai, tos sutartys nebepatenka į darbo laiko direktyvos apriepti. Ši padėtis buvo plačiai diskutuojama, kai buvo kalbama ir apie pačią darbo laiko direktyvą, kai ji buvo aptariama. Mes tikimės, kad bus 2011 metais naujos diskusijos šiuo klausimu. Aš manau, kad bus galima išaiškinti, kokie yra ES teisės reikalavimai šiuo klausimu, kai darbuotojas dirba pagal daugiau nei vieną darbo sutartį. Na ir pabaigai galėčiau pasakyti, kad mm, apibendrinant visas tas diskusijas, apsitarus su pranešėju ir atlikus visus tyrimus, mes manome, kad šiuo metu Europos komisijai irgi jokių naudingų veiksmų toliau imtis neišeina. Nes viena vertus e, susidūrėme su sudėtingu nacionalinės teisės interpretavimo klausimų. Ir antra, svarbu sulaukti direktyvos peržiūros 2011 metais, kur bus pateikti žymiai aiškesni reikalavimai dėl darbo laiko. Ačiū. Matau, kolegė nori pasisakyti. <clears throat> Man Kilo klausimas, ar komisija negalėtų, negalėtų daugiau padaryti, nes a priori valstybė narė ati, e, atsakė pozityviai šią peticiją. Gal galėtumės ją jau kaip ir laikyti išspręstą? Taip, konstatuota, aišku, nukreipimų dėl darbo laiko nuostatų, gal tada, jeigu būtų konkrečių įrodymų, tada pateikti kitą peticiją, bet šitą, aš manyčiau, jau siūlyčiau kaip ir laikyti užbaigtą. Kolega Bustinaru. Aš remiu kolegės mintį, kad reikia su šia peticija jau baigti svarstymus. Aš taip pat noriu pasakyti, konstatuoti, kad komisijos nuomonė čia truputėlį neaiški. Ir mums tai du galbūt ir šiek tiek nerimo kelia, nes komisija juk turi ieškoti ir rasti arba tai yra Europos teisės pažeidimas, arba to pažeidimo nėra. Jeigu pažeidimas yra, tada aišku, tęsime toliau tyrimą ir turime toliau tęsti procedūrą ir taikyti sankcijas, jeigu to reikia. Jei galima pagerinti nacionalinės teisės aktus, kad jie atitiktų ES teisės nuostatas. Tada gerai. Tačiau čia lik ir taip, lik ir ne, tuo pačiu metu. Ir truputėlį sunku, ką mums, e, parlamentarams, e, priimti sprendimą dėl šio atveju. Tačiau aš e, remiu kolegės siūlymą, kad reikia šito atvejo svarstymą čia užbaigti ir pasitengtis išvengti ateityje tokių situacijų, na, dviprasmiškų, tarkime, situacijų. Devo dire, non, non comprendo e per questo non, non condivido la proposta, ma mi rimetto. Pirmininkė. Na, aš pasikliausiu čia susiformavusią daugumą ir jos nuomonę. Nes kitų kolegų kaip ir nėra čia. Na, bet komisija pareiškia, kad e, yra pažeidimas. Ir kad komisija pradėjo tikrinimo procedūrą valstybinių institucijų atžvilgių ir tada komisija pareiškė, kad buvo parodyta iniciatyva. Ir buvo kreiptas į valstybę narę. Tačiau, na, tos nuostatos kuri, kuri na, ne, ne visiškai iki galo taikė ES teisės nuostatas. Aš nelabai gaudausiu čia, tačiau jeigu gerai supratau, tai viskas priklauso nuo nacionalinės valdžios institucijų. Ir komisijos vaidmuo čia būtų tik tai kontroliuoti, kaip tinkamai ir netinkamai taikoma Europos teisė. Dėl šios priežasties manyčiau, kad reikia tiesiog aktyviai stebėti ir žiūrėti, ar šita bendradarbiavimo procedūra ir teisės aktų suderinimo su Europinė teisė procedūra tinkamai vykdoma. Bet to gal reikėtų gauti komisijos atstovo išaiškinimą, nes man yra dar vienas neaiškus dalykas čia susijęs šio klausimu. Nes aš matau, kad ir komisijai yra daug kas neaišku. Aš kalbu apie būsimą direktyvos keitimą. Ir aš nelabai supratau, kodėl tai yra suformuoluota kaip kvietimas. Gal komisija galėtume daugiau pakalbėti apie Europos teisės aktų keitimą? Yes, sorry, President. Atsiprašau, ponė. Pirmininkė turėjau išsamiau pakalbėti apie šį aspektą. 2004-2009 metais buvo pasiūlymas pakeisti darbo laiko organizavimo direktyvą daugelįje e, sričių, nepaisant ilgų svarstymų ir taikinimo, parlamentas ir taryba nesusitarė dėl siūlomų pakeitimų, taigi e, pakeitimo pasiūlymas e, žlugo. Iš ties parlamento e, pranešėjas buvo ponas Čerkasus, Komisijos pirmininkas ponas Baroso praėjusiu metu rugsėjį informavo parlamentą apie e, naują ketinimą peržiūrėti darbo laiko organizavimo direktyvą. Iš pradžių vyks du etapai konsultacijų su e, suinteresuotomis pusėmis, kaip kad reikalauja sutari, sutartis. Taigi dabar tos konsultacijos ir vyksta, vyksta e, ir poveikio tyrimas praėjusiu kovo ataskaita apie pirmojo etapo konsultacijas buvo išplatinta socialiniams partneriams. Iki kalėdų turėtų būti pateikta ataskaita apie antrojo etapo konsultacijas. Taigi komisijos pasiūlymo vargiai galėsime sulaukti iki kitų metų paskutiniojo ketvirčio. Mes lauksime tolesnių konsultacijų rezultatų kol kas nesusitarta dėl naujo pasiūlymo taikymo srities ir aišku dėl pasiūlymo turinio. Čia mes laukiame atsakymų iš e, socialinių partnerių per antrojo etapo konsultacijas. Taigi e, tas, e, ta ataskaita, kuri bus patvirtina iki kalėdų, nustatys galimus pasiūlymus, bus dokumentas išsiųstas visoms institucijoms, taip pat socialiniams partneriams. E, dėl to, ar egzistuoja netitikimų, aš nenorėjau nuskambėti dvi prasmiškai, ypač ta sritis, kuri susijusi su e, darbo direktyvos taikymu ligoninėse dėl būdėjimo laiko yra viena sudėtingiausių direktyvos taikymo aspektų. Mes e, labai ateidžiai žiūrime, kaip būtent čia yra taikoma direktyva, kokie pakeitimai nacionalinė teisėje padaryti. Prie to tikrai grįšime. Pateikę, po to, kai pateikėme 9 metų gruodžio mėnesį savo atsakymą dėl gydytojų, kurie esą buvo verčiami ir spaudžiami sutikti dirbti pagal išimtai nustatytą direktyvoje, viskas vyko 8 metų kovo mėnesį. Labai rimtas pažeidimas, nes tai yra rimtas direktyvos pažeidimas, nes negali būti mm, verčiami darbuotojai dirbti ilgiau nei 48 valandas per savaitę, nebent jie patys to sutinka, tačiau uh, Mes kol kas jokių to požymių nematome. Ir mūsų atlikti papildomi tyrimai jokių rimtų pažeidimų nenustatė. Nors įtarimo iškilimo metu e, buvome tikrai, nes, bu, tikrai sunerime, bet nenustatėme jokių konkrečių atvejų ir peticijos teikėjas E, mus informavo, kad gydytojai gražinti į darbą ir jis nemano, kad reikia kažkokių papildomų komisijos žingsnių. Taigi čia dėl galimo spaudimo mes sutarties pažydimo ne. Dabar gydytojai dirbantis pagal keletą darbo sutarčių toje pačioje ligoninėje yra atitinkamai dirbantis ilgiau nei 48 valandos. Turima informacija liudyja, kad daroma ne pagal, tai daroma ne pagal darbo sutartis, taigi gydytojas turi darbo sutartį su ligonė, tačiau jis e, taip pat teikia papildomų paslaugų, kaip savarankiškai dirbantis asmuo, e, tai yra dažna problema, panašios praktikos mūsų nedžiugina, bet kaip ir išimties atveju, neaišku, ar būtų dokumentas pažeistas, jeigu gydytojas pats apsisprendžia dirbti tas papildomas valandas. Mes norėtumėme čia patikslinti pačios direktyvos nuostatas, kurios nėra labai tikslios e, dėl papildomų sutarčių bei siekiame dirbti su nacionalinėmis valstybėmis, aiškinant, ar galima geriau atskirti darbo sutartis e, nuo papildomų paslaugų teikimo sutarčių ir sutarčių, kurios iš tikrųjų yra paslėptos darbo sutartis. Taip pat norime e, sėkmingiau bendradarbiauti dėl įgyvendinimo mechanizmų, apskritai įgyvendinant bendrijos teisę tai yra problema, tačiau nėra aiškaus sutart, direktyvos, atsiprašau, pažeidimo. Tik situacija tikrai nėra labai džiuginanti, bet dėje kol kas negalime aiškiai pasakyti, kad dokumento tekstas buvo pažeistas. Sekundo intervento. Non, se non ci... Ačiū šitą antrąjį pasisakymą, paaiškinimą, jeigu daugiau nebus norinčių pasisakyti. Taip, prašau kolega, aš klystu. Na, pirmininkė, aš tik tai, mano manim, tikrai reikia užbaigti šitą peticijos svarstymą, nes tikrai negalime gauti įrodymų, kad ligonė pažeidžia direktyvą. Ir kita vertus, negalime juk palikti šitos peticijos atviros, laukiant, kas bus nuspręsta keičiant direktyvą ateityje negalime anticipuoti būsimų Europos teisės nuostatų. Dėl mano manimų reikia tiesiog užbaigti šią peticiją. Pirmininkė, kaip aš sakiau, aš atsižvelgsiu į, į mm, daugumos nuomonę, taigi ji nekelia bejonių ir mes užbaigsime šitą peticiją, o toliau tęsime vien pagal vienokį darbo trukės punktą kuri, e, peticija, kuri patrikė pilietis Markas Sasikas, e, Prancūzijos greitosios pagalbos darbuotojų vardu. Jam sutikiu žodį. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Pone pirmininkė, ponios ir ponai peticijų komiteto nariai, visų greitosios pagalbos darbuotojų Prancūzijos vardu dėkoju už galimybę kalbėti čia Europos parlamente. Tad naudojosi man suteikta galimybė savo reikalavimus išdėstyti. Darbo laikas greitoje pagalboje dirbančių yra nustatytas pagal pagrindų sustarimą priimta 2000 gegužį. Ir būdėjimo laikas, polsio laikas, valgymo laikas, pertraukos ir e, intensyvumas to, to darbo yra ne vienos. Visą tai yra numatyta šiame e, e, susitarime. Taigi svarbu tinkamai darbo laiką įvertinti. E, Europos bendrių teisingumų teismas priėmė dekretą 1.13.84.2005 metais, sakant, kad nebuvo atsižvelgiama į darbo laiko direktyvą ir tai reiškia, kad priimti teisės aktai buvo priešingi ES direktyvai. Ir mes dėl to nusprendėme priimti uh, peticiją remdamiesi būtent Europos vendrių teismo nutartimi. 2001 metais buvo priimtas dekretas 679, 9, kurio e, mes peticijoje prašome panaikinimo. Ten kalbama apie darbo laiko apskaičiavimą. Koeficientas tarp 2009 2013 metų e, pasikeitė nuo 80 iki 90 procentų visiems greitosios pagalbos darbuotojams, o būdėjimų yra taikoma 75 procentų, kur greitosios pagalbos darbuotojas nedirba pagal nustatytą grafiką, jis turi būti visada pasirengęs dirbti savo įstaigai, jis taip pat turi, negali planuoti savo darbo veiklos ir dieną ir naktį turi būti pasiruošęs darbui. Būtų uh, E, utopiška manyti, kad laisvai gali užsimti, kuo nori darbuotojas, kuris konkrečiai nedirba, tuo metu nevyksta į misiją, nes reikia ir e, prižiūrėti transporto priemonės, jas valyti, tvarkyti, dezinfekuoti ir panašiai. E, me, su, su šiuo darbu yra susiję daugybė problemų, o būtent valgymo laikas yra nereguliarus, tik 9 valandos gali belikti polisio laikui, gali atsitikti taip, kad per 14 dienų teks dirbti 11 iš eilės, gali atsitikti taip, kad metinis papildomų valandų skaičius pasieks 385 valandas. Na, visos šios išimtis nepasitarnauja darbuotojui. Mes manome, kad yra neteisinga, kad e, darbo laikas ne, papildomai išdirbtas ne visada yra kompensuojamas. Neteisinga, kad 48 valandų darbo laikas gali būti viršijamas ir kad jis nėra išskaičiuojamas į išdirbtas valandas. Taip pat e, neteisinga, kad nėra atlyginama už tai, kiek nepatogumų socialinėme ir šeimos gyvenime patiria darbuotojai. Netlyginama, kad nu, nuo tokio darbo nukenčia šeimos santykiai. Direktyva 9304 um, yra numačiusi tik dviejopą laiką - darbo laiką ir polisio laiką, o kitokio, e, kitokio laiko susijusiu su darbu nėra numatyta. E, Mes manome, kad, reikia, kad turime kreiptis į komisiją, prašydami, kad būtų panaikinti nustatyti koeficientai, kitaip tariant, kad būtų panaikintas dekretas 2009-32, priimtas 2009 sausio 9. Tikoju e, uždėmesi, ponė pirmininkė. Grazie, la parola di nuovo al. Ačiū. E, žodis komisijai. Ne. Pirma Ačiū, ponė pirmininkė. E, komisija 8 metų spalio labai išsamei atsakė į šį klausimą. Mes paprašėme pateikti papildomų faktų. Peticijos įteikėjas pateikė papildomų uh, uh, papildomas informacijas, taip pat nuorodų į nacionalinius teisės aktus, tai labai techninė mm, direktyvos dėl darbo laiko organizavimo dalis. Pabandysiu paaiškinti situaciją atsižvelgiant į teismo sprendimus. Iškelta problema yra dėl to, kaip skaičiuojamas e, būdėjimo laikas ir teisingumo teismas San Diego byloje nusprendė, kad budėjimas yra darbo laiko dalis, tačiau skaičiuojama ne vienas prie vieno, bet e, mažiau negu, atitinka mažiau negu 100 procentų būdėjimas realaus darbo laiko, priklausomo nuo to būdėjimo intensyvumo, kitų faktorių. Na, pavyzdžiui, Galima sudaryti kolektyvinę sutartį, nustatant, kad būdėjimo laikas būtų prilygintas 75 procentams realaus darbo laiko. Atsižvelgiant į e, to, e, kaip, kaip būdėjimas yra aktyvus ar pasyvus. Tai vadinama ekvivalentiška ar atitikties sistema. Viskas buvo atspindėta e, teisėkuros akte, nustatant e, pagrindinės nuostatas dėl to, kaip būdėjimo laikas bus apskaičiuotas. Visą šią sistemą e, Teisingumo teismas įvertino pagal atitikimą europiniams teisės aktams penktųjų metų C1404 byloje. Mm. Teismas pasakė, kad dėl darbo laiko matavimo negalima mm, pagal direktyvą būdėjimo laiką prilyginti realiam darbo laikus. Jeigu asmo dirba e, būti vieną valandą, tai tai turi būti prilyginta vienai valandai realaus darbo laiko. Negalima būdėjimo laiką e, neprilyginti realiam darbo laikui. Taigi, tai po e, San Diego bylos e, tas būdėjimo laikas, kuomet darbuotojas privalo būti darbo vietoje, yra prilygintas e, realiam darbo laikui, tas būdėjimo laikas, kuomet asmuo gali būti namuose ir uh, gali būti iškviestas prireikus, tai tas laikas gali būti nelaikomas darbo valandomis. Ir kad, kadangi asmo esantis namuose e, gali daugiau dėmesio skirti asmeniniams reikalams ar šeimai ir nustatyta, kad tik tie atvejai, kai asmo iškviečiamas į darbą ir mm, realiai dirba, yra prilyginti 100 procentų darbo laikui. Taigi, e, jeigu būdima e, darbo vietoje, tai viena valanda būdėjimo lygų viena valanda darbui, tačiau jeigu būdima namuose, tai viena valanda būdėjimo namie gali būti laikoma mažiau nei viena valanda realaus darbo. Taigi, Remiantis tuo reikia apskaičiuoti 48 valandų darbo e, limitą, be to papildomų kompensacijų klausimas da, direktyvoje yra nenagrinėjimas. Gaunama skundų, kad budėjimas, už budėjimą atlyginama mažiau negu už realų darbą, tačiau teismas įvairiose bylose nusprendė, kad darbo laiko organizavimo direktyva netaikytina kompensacijoms būdėjimo metu. Taigi atsižvelgiant į peticijos teikėjo reikalavimus, iš analizavimo 8 metų dekretą, kurį pateikė peticijos teikėjas, bei 2000 metų kolektyvinę sutartį, Mūsų nuomonė, nacionaliniai teisės aktai griežtai laikosi teisingo teismo sprendimų. Atitikties sistema a, nustato tam tikras išimtis kompensacijoms už būdėjimą, tačiau tą leidžia bendrijos teisės aktai. A, atitikties sistema gali būti toliau taikoma ta apimtimi, kiek tai neviršyje 48 valandų viršutinės darbo ribos per savaitę, kaip kad nustato direktyva. O Prancūzijoje vidutinė mm, darbo savaitė trukmė 35 valandos, taigi daug mažiau negu leidžia direktyva Prancūzijos teismas savo sprendime pritaikė teisingumo teismo sprendimą ir mano, kad atitiek sistema galima taikyti e, būdėjimo atvejais tą apimtimi, kol neviršijama direktyvos nustatyta viršutinė riba. Jeigu ta riba viršijama, E, tai atitikties sistemos nebegalima taikyti, o iš dekreto ir e, kolektyvinės sutarties aiškėja, kad būtent tas ir yra užtikrinta. Apibendrinant, labai atidžiai išnagrinėjame peticijos teikėjo pateiktas problemas, tačiau e, mūsų nuomonė direktyvos nuostatos bei teisingumo teismo sprendimai nepažeidžiami. Mes pateiksime labai išsamų atsakymą raštu, kad e, peticijos pateikėjas turėtų konkreč, konkretų paaiškinimą bei pagrindimą mūsų pozicijos. Tačiau peticijos pateikėjas savo paskutinėme atsakyme pažymėjo, kad praktikoje E, skaičiuojant e, greitosios pagalbos vairuotojų e, realų darbo laiką, neatsižvelgiama į keturių savaičių privalomas mokamas atostogas. Direktyvoje sakoma, kad privalomų keturių savaičių mokamas atostogas neturėtų būti įtrauktas į bendrą darbo laiką. Aišku, kad jeigu tas darbo laikas yra e, e, netinkamai apskaičiuojamas, tai gali būti, kad bus viršijama nustatyta e, viršutinė darbo riba per savaitę. Manome, kad reikia iškilusias problemas spręsti nacionaliniu lygmeniu, nes Prancūzijos darbo kodekse yra atitinkamas straipsnis, taigi galima pranešti apie pažeidimus e, Prancūzijos darbo inspekcijai ar tiesiai teismui. Čia jau reikia mm, aiškintis santykius e, e, privataus sektoriaus greitosios pagalbos vairuotojams su savo darbdaviais ir mes čia nematome jokios galimybės įsikišti. La kolega Gruni. Ačiū. Prašau, kolega. Na, aš tikrai įdėmiai skaičiau šią peticiją iš ties. Mano manimu. Dabar turint e, galvoje, kai buvo išleistas paskutinis dekretas 2009 metais, jau visiškai paisoma darbo laiko direktyvos nuostatų, tokia, kokia yra dabar. Uh, E, koficijantų ta sistema, netikties sistema taikoma ir kitose profesijose, kitose šalise, tai yra visuotinai priimta sistema ir ji ir nacionaliniu lygiu tinkama ir atitinka direktyvą. Aišku, 48 valandų reikalavimas yra privalomas, taip pat skaičiuoti mokamas atostogas taip pat reikia tinkamai. Tačiau jei iš ties kaip sakant, įmonėse nesilaikoma šių nuostatų, tada reikia darbo inspekcijos pareikalauti įsikišti, reikia iškviesti darbo inspekciją. Aš žinau, kad darbo inspekcija visuomet sako, kad jie labai užsijėmė, bet jei darbuotojas nurodo pažeidimą susijusiu su darbo laiko skaičiavimu, paprastai jis gauna atsakymą netgi vietoje, iš karto. Taigi, mano manimu, manimu čia dabar peticija turėtų būti tiesiog uždaryta, nes atsakymas duotas. O, na, aišku, aš negaliu pasakyti, ar, jūs, ar tai, ką jūs kaip peticijos teikėjas teisybę pasakėte ar ne, bet aš manau, kad tai turi būti išspręsta tiesiog prancūzijos lygių. Na, o aišku, dėl atlyginimo vėlgi tas pats direktyvoje iš ties nieko nesakoma apie tai, kaip turi būti atlyginima. Ir čia priklauso nuo na, dėrybų su darbdaviais Prancūzijoje. Ačiū. Gal kolega Bosinal nori? Ne? Taigi, ar peticijos teikėjas norėtų kažką pridurti? No, non c'è una replica da parte. Regisi, ne? Jeigu daugiau kolegų kalbėti nenori, tad e, uždarysim šios peticijos nagrinėjimą. Ir kadangi daugiau nėra norinčių kalbėti dėl šios peticijos, pereikime prie 12 darbo tvarkės punkto. Peticija, kurią pateikė Ispanijos pilietis dėl nuostatų reglamentuojančių policijos pareigūnų darbo sąlygas Navaroje. Ir Ar tai yra susijęs su direktyva? Taip, dėl darbo laiko organizavimo. Peticijos teikėjo nėra, tai suteikiu žodį komisijos atstovai. German, I... Ačiū. Pone pirmininkas, dėl šios peticijos galiu kalbėti daug trumpiau, nes čia jokių naujovių nėra. 8 metų lapkritį pateikėme savo poziciją, iš peticijos tikėjo naujos informacijos negavome, mūsų pozicija liko nepakitusi, peticijos teikėjo pagrindinė problema yra ta, kad e, darbo ir poilsio laikas gali būti perkeltas į kitą savaitę. Tai yra, kad E, tą savaitę jūs neturėsite polisio dienų, jos bus perkeltos į kitą savaitę, bent jau Navaros policijos, policijoje. Direktyva tą leidžia. Direktyva nustato, kiek būtina per savaitę suteikti poilsio laiko, tačiau 68 straipsnis nustato, kad e, poilsio laiką galima iš principo perkelti į kitą savaitę. Be to, e, galima polisio laiką tuomet dar daugiau nukelti ir po to atitinkamai susumuoti ir pratesti. Daugiau neturiu ką pridurti. Eh, yra norinčių kalbėti, ne, tada užbaigėme. Manau, kad yra pakankamai priežasčių priimti sprendimą būtent dėl šios peticijos uždarimo. Toliau kita peticija. 13. Peticijos teikėjas yra salėje. Prašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Na, kaip įžangai noriu pasakyti, kad apgailestavome, kad e, mums e, nebuvo atsiųstos pastabos, kurios pateikė Prancūzijos valdžia. Ir mes norime pateikti papildomos informacijos prie to, ką pasakė komisija e, vasario 18 dieną ir džiaugiamės progą mums suteikta. E, policijos vadovai negali būti laikomi vadovais, galinčiais priimti savarankišką sprendimą pagal 17 direktyvos straipsnį. Tai gali rodyti įvairūs, na, tarkime, dalykai. Pavyzdžiui, nacionalinė prancūzijos policija yra labai hierarchizuota struktūra ir ji organizuota aplink tris veikiančias pajėgas. Visų pirma, yra taikymo pajėgos, kurios yra e, na, viešosios tvarkos palaikymo pareigūnai, tarkime, 104 tūkstančiai yra. Tai yra e, komandavimo visas tas korpusas, kurį sudaro leitenantai, kapitonai ir policijos komandantai, jų yra apie 11 tūkstančių. Ir taip pat yra e, taktinis tas visas korpusas, kurį sudaro policijos komisarai, kontrolieriai ir generaliniai inspektoriai, jų yra apie 1800 agentų. Taigi, leitenantai kapite, kapitonai yra tokia tarpinė instancija, nes hierarchiniu požiūriu jie yra tarptų e, tarp policijos komisarų, kurie jiems vadovauja, ir tų policijos agentų e, paprastų eilinių, kuriems jie patys vadovauja. Taigi policijos uh, karininkai yra atsidūrę tarp dviejų ugnių, bet jie negali primti savarankiško sprendimo. Ir trečia, misijų, kurias įgyvendina policininkai, apibrėžimas tikrai irgi parodo tą visą hierarchinę subordinaciją, nes 2005 m. 716 16 dekreto antrasis straipsnis e, aiškiai nusako, kad policijos karininkai padeda policijos komisarams vykdyti jų funkcijas, išskyrus tuos atvejus, kuomet įstatymas numato tiesioginį komisaro dalyvavimą. Ketvirta. Šitie hierarchiniai ryšiai dar labiau yra pabrėžti komisa, policijos komisarų įgaliojimų nusakymų, nes jie yra atsakingi už e, darbo e, paskirstimą ir už visą vadovavimą policijos tarnyboms ir jie turi valdžią priimti sprendimus dėl personalo dirbančiose šiuose tarnybose. Tai yra nusakyta 5 metų 939 dekrete. Na ir penkta. Daugiau nei 96 procentai policijos karininkų, e, jiems yra taikoma 2000 m. 815 dekreto ketvirtas, ketvirtojo straipsnio nuostatos dėl darbo laiko valstybės tarnyboje. Šitas darbo laikas yra ciklinis arba sa savaitinis ir jiems e, nėra suteikta galimybė savarankiškai spręsti, kaip reikia valdyti jų darbo laiką. Taigi tie 4 procentai, kurie lieka, jiems yra taikomas 10 straipsnis to paties dekreto ir jie turi tam tikrą autonomiją dėl darbo laiko. Uh, valdymo, tačiau šitos dalinės autonomijos neužtenka, bent jau yra nepakankama teisingumo teismo požiūriu. Čia turiu galvoje bylą C484 pasvirs 04 komisija prieš Junktinę karalystę. Ir dėl to neleidžiama nukrysti nuo 17 straipsnio nuostatų. Taigi visi šitie dalykai rodo, kad galiausiai policijos karininkai, tai yra litenantai, kapitonai ir, ir komendantai, yra didelės hierarchinės sistemos dalis ir neturi jokios autonomijos priimti sprendimus, kadangi jie priklauso nuo policijos komisarų sprendimų. Todėl 17 straipsnio 1a dalis direktyvos negali būti taikoma policijos e, karininkams. Dėl šios priežasties peticijos teikėjai reikalauja, kad e, Prancūzijos teisės nuostatos, e, pagal kurias yra reglamentuojamos komis E, policijos karininkų darbo laikas būtų e, suderintas su 2003 m. 88 direktyva. Pirmininkė, ačiū. Ar bus norinčių pasakyti šio klausimu? Tuomet žodis komisijos atstovai. Atleiskite, kad išdarkau jūsų vardą. It's no problem, Madam President. Thank you. Jokių problemų, ponė pirmininkė. Puiku, kad turim progą e, išdėstyti savo poziciją ir atleiskite, e, kreipiuosi peticijos teikėją, kad negavote galbūt daugiausios informacijos. Na, darbo laiko direktyvos taikymas yra svarbiausias klausimas. Ir mes čia taip pat kalbame apie šį taikymą darbo laiko direktyvos, direk, direktyvos policijoje. Kai kurie klausimai, kuriuos minėjo peticijos teikėjas, kai dėl papildomo darbo laiko apmokėjimo ir panašiai, viskas patenka į direktyvos apriepti, visa tai buvo išaiškinta. Tačiau mes savo atsakymę šių metų sausį sakėme, kad mums dar kyla susirūpinimo dėl kai kurių peticijos teikėjų iškeltų klausimų, nes pasirodė, kad buvo kalbama apie atitikimą direktyvos reikalavimams dviem atvejais. Pirma, buvo numatytos ribos e, susijusios su savaitiniu darbo laiku. E, policijos karininkai, vadovaujantis darbuotojai dabar turėtų taip pat, nu, jiems taip pat turėtų būti taikomi šie apribojimai. Ir praktiškai vis dėlto šis e, jų realiai dirbamas darbo laikas gali viršyti direktyvoje numatytas ribas. 17 straipsnėje, pirmame punkte direktyva numato išimtis kai kuriems darbuotojams, kurie gali e, autonomiškai spręsti dėl savo darbo laiko. Buvo išreikšta tam tikrų abejonių dėl to, ar vadovaujančios pareigos ar, ir nacionalinės policijos vadovaujantis darbuotojai galėtų patekti į šios išimties taikymo apriepti. Diskusijos neformalių lygių jau vyko ir kol kas e, mūsų abejonės dar nebuvo išsklaidytos Mes tikimės, kad tai bus padaryta ir tuomet galėsime detalų atsakymą raštu pateikti šiek tiek vėliau. Kai gausime formalų atsakymą iš nacionalinių administracijos struktūrų, na atleiskite, kad formalesnio atsakymo kol kas negalėjom pateikti, tačiau galiu patvirtinti, kad mes tebe turime tų abejonių, kurias buvome išreiškę savo pirmajame atsakyme pabandysime vienalinę administraciją ir galutinai klausimą išnagrinėti. Ačiū. Grazie, kolega Bostinaru. Kolega Bostinaru. Matsoni, Mrs. Chairwoman, here it's clear. Petition... Pone pirmininkė, yra aišku, kad peticija turi likti atvira tol, kol iš komisijos ir Prancūzijos kompetentingų administracijos struktūrų sulauksime aiškių atsakymų apie tai, kas ir kaip. Toks būtų mano uh, E, siūlymas. Aš siūlyčiau palikti atvirą šią peticiją. Kolega Grūni. Kolegė Grūni. Pritariu, kadangi reikia sulaukti aiškaus atsakymo. Na, aišku, viskas pakankamai sudėtinga. Aš nežinau, kaip ten yra su policininkų ir, ir vadovaujančių policijos darbuotojų statusu. Aš labiau žinau darbo teisės įvairius klausimus privačiame sektoriuje. Ir tai manyčiau, jų pareigos atitinka įmonės vadovaujančių darbuotojų statusą. Ir, na, vadovaujantis darbuotojai įmonėse, pavyzdžiui, yra tikrai nepriklausomi ir jų darbas skaičiuojamas ne valandomis, o darbo dienomis. Ir aišku, e, jie, jeigu dirba daugiau valandų, turi teisę gauti papildomų polisio dienų. Kol kas suprantu, kad daug kas yra neaišku Ir čia jūs suprantate, kad direktyvoje nekalbama apie tai, kiek polisio dienų turi būti skirta, skirta ir taip toliau ir panašiai. E, policijoje, man atrodo, yra numatytos papildomos sumos, kurias siūloma mokėti žmonėms dirbusiems papildomą darbo laiką. Matau, manau aš irgi, kad reikia palikti tą peticiją atvirą ir sulaukti atsakymo greito pagėdautino iš Prancūzijos administracijos. Ačiū. Grazie, il firmataria Ačiū. Ar peticijos teikėjai nori kažką atsakyti? Parašau. Minutė jums, ponė. Turiu tik porą pastabų paprastų. Generalinio policijos, nacionalinės policijos e, direktoriaus laiške 8 metų buvo aiškiai pasakyta, kad daugiau pagal valandas nebus skaičiuojamas policijos karininkų darbas. Taigi policijos karininkui šiandien tiksliai yra neįmanoma žinoti, kiek jisai dirbo. Uh, Ir mano manimu, tai visiškai prieštarauja tai atitinkamai direktyvai, kurią mes čia remiamės. Antra pastaba. Europos socialinės hartijos peržiūrėtos komitetas jau imasi, už, ėmėsi užklausos būtent nagrinėti, ar policijos komisarai komisarams gali būti taikoma išimtis lyginant su kitais valstybės tarnautojais ir gavom atsakymą, kad ne. Policijos ka ka karininkams taiko, turi būti taikomas valandinis darbo skaitos, valandinė darbo skaitos sistema. Tai mes norėjome jūsų komitetui ir pasakyti. Eh, Na, mes dabar kreipiamės į komisiją. Turime teisę dar sėki sutikrinti faktus, ypač dėl šių dviejų paskutinių pastabų. Taigi mes manome, kad peticija kol kas lieka atvira. Ačiū peticijos teikėjams. Na ir paskutinioji peticija. Jie pateikė ponas Žan Pirot. Jis yra salė. Jums žodis, ponė. Je vous remercie, madame Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Belgijos vyriausybė tikrai elgesi netinkamai ir toliau atsisako taikyti e, gaisrininkams 2000 e, m. gruodžio 14 dienos įstatymą, kuris e, nuo 2001 Liepos 1 dienos yra tas aktas, kuris perkelia į Belgijos teisę 93 m. 104 direktyvą. Prieš devynis metus įstatymas priimtas, bet trūksta dar taikymo aktų ir ypač 24 straipsnio, pagal kuris ir turim matyti e, taikymo priežiūrą. Nuo šeštų metų e, mes e, ėmėmės domėtis tiesiog direktyvomis ir susipažinome su mm, ES teisės aktais ir supratome, kad mūsų gaisrininkai tikrai nukenčia dėl įstatymo netaikymo. Daug Belgijos atstovų netgi parlamente balsavo už direktyvos perkelimą, bet neprižiūri jos taikymo ir tai daroma su e, Belgijos valstybės žinia. Taigi gaisrininkai juk yra tie žmonės, kuriems tikrai būtinas visos apsaugos, sveikatos ir saugumo priemonės, kurios ir numatytas pagal direktyvas. Šių, šiems vyrams ir moteriams sunkiausia realybė yra kasdienas darbas. Belgijos valstybė tikrai diskriminuoja uh, profesionalus ir e, statutinius ir nestatutinius gaisrininkus. Ir 2005 mm, m. Liepos 3 dienos Belgijos įstatymė savanoriai gaisrininkai yra nu, nusakomi, kai savanoriška veikla nusakoma kaip veikla, kuri yra neprivaloma ir už kurią nebūtina mokėti jokio atlyginimo. Gaisrininkai savanoriai mūsų atveju yra samdomi miesto arba komunos. Ir jie atlieka tą patį darbą, jie turi tą patį darbdavį, mokosi ten pat, turi tą pačią įrangą, kartu dirba tose pačiose kadernose, dalyvauja tose pačiose gaisro gesinimo atvejuose. Ir pagal karališkai dekretą 99 metų E, jie turėtų būti taip pat būti ir apmokami, lygiai taip pat kaip ir statutiniai gaisrininkai. Taigi tie gaisrininkai tarnyboje yra visuomet e, darbdavė dispozicijoje, jie privalo likti uh, toje zonoje, darbo, darbo vietoje, e, kuri yra sutarta su darbdaviu ir turi re, e, iš karto sureaguoti į iškvietimą per numatytą e, terminą, priešingą atveju jos būtų taikomos sankcijos. Tai faktiškai jie turi būti būdintis pareigūnai nuo pirmadienio pirma, iki pirmadienio 168 valandas per savaitę be pertraukos. Tokiu atveju Belgijos gaisrininkams, savanoriams yra netaiko, neteisingai netaikoma visas sveikatos apsaugos priemonės numatytos pagal Belgijos ir e, bendrijos teisę, nes e, jie dirba lygiai taip pat kaip ir statutiniai pareigūnai, o statutiniams pareigūnams yra numatytas visai kitos priemonės. Jie yra diskriminuojami toje, dirbdami toje pačioje tarnyboje, netgi ir tokiu atveju, jeigu jie, tarkime, miršta arba e, e patiria e, profesinę traumą. Jų e, sutoktiniai ir vaikai gauna našlių našlaičių pensiją, o statutinio, nestatu, ne, statutinio pareigūno našlės ir našlaičiai gauna našlių našlaičių pensijas, o nestatutinio pareigūno e, um, paveldėtojai gauna tik tai kažkokią tai kompensaciją dėl mirties atveju, jeigu jie yra pasirašę atitinkamą draudimo sutartį. Taigi nuo pirmų metų Liepos mėnesį Belgijoje šita teorinė ta, direktyvos taikymo data yra, tačiau ji yra netaikoma. Ačiū. Dėkoju. Komisijos atstovai žodis. Thank you, Madam President. Dėkui, ponė pirmininkė. Mm, čia yra ta peticija, kur nesulaukėme rašytinio pranešimo. Mums reikės šiek tiek daugiau pasiaiškinti faktų susijusių su šiuo konkrečiu atveju ir reikės pasidomėti labiau, nes iš to, ką išgirdoma šiandien, yra labai sunku spręsti, kiek Europos bendrijos teisės aktai yra teisingai taikomi ir kiek ne. Peticijos teikėjas sako, kad savanoriai, gaisrininkai, dirbantis kartu su profesionaliais gaisrininkai turi dirbti apie 160 valandų per savaitę. Tai yra iš tikrųjų tas skaičius, kai galime padengti visą savaitės darbo laiką. Jie turi būti darbo vietoje visą tą laiką. Ir sutinkamai su direktyva, tai turi būti normaliai skaičiuojamas darbo laikas. Tai yra Ir yra sakoma, kad jie turi nebūtinai būti darbo vietoje, gali būdėti ir direktyva taip pat sprendžia ir šias problemas. Ir jeigu jų darbo laikas skaičiuojamas dar ir taip, tai tuomet situacija dar sudėtingesnė, reikia išsiaiškinti, kas ir taip, kas ir kaip. Ir turėtume spręsti klausimą dėl to, kad būdėjimo laikas būtų laikomas taip pat darbo laiku. Bet mes, kaip jau sakiau, turime daugiau pasiaiškinti ir geriau suprasti šį klausimą. E, mes turime išsiaiškinti, kiek laiko jie turi būtinai būti darbe, darbo vietoje. Ir galbūt čia, pavyzdžiui, yra daroma nuoranda į kokią nors vieną savaitę, reikėtų išsiaiškinti, ar tai yra vidutiniai duomenys, ar tai yra kai kuriom savaitėm pasitaikanti darbo trukmė, ar tai yra kiekvieną savaitę ir panašiai. Peticijos teikėjas kalba apie tai, kad taip pat yra atly... gaisrininkai savanoriai atlieka ir kitokius darbus. Reikėtų išsiaiškinti, kiek laiko jie tai daro. Peticijoje yra minimi kiti dalykai, kurie nepatenka į direktyvos apriepti. Pavyzdžiui, darbo užmokesčio lygmuo, e, skirtingas traktavimas, skirtingos darbo sąlygos e, profesionalių gaisrininkų ir savanorių. sus, visa tai yra susiję su e, nelaimingo atsitikimų darbę sprendimu, atlyginimu už juos ir panašiai. Na, aš suprantu, kad tai yra tikrai sudėtingas rytis, nes gaisrininkai dažnai dirba labai pavojingomis sąlygomis ir rimtomis situacijomis. Ir manyčiau, kad svarbu šį klausimą išspręsti, nes tai yra tikrai labai svarbu ir patiems gaisrininkams, ir tiems žmonėms, kuriuos gaisrininkai gelbsti. Norėtume išsiaiškinti visus faktus, kad galėtume atsakyti aiškiau ir tiksliau. O kol kas, kaip jau sakiau, tebelieka daug tokių ne visai aiškių faktų. Ir kol kas negalime dar labai tikslaus atsakymo pateikti, lieka už tai tik atsiprašyti. Tačiau jeigu sulauktume daugiau rašytinės informacijos šiais klausimus, mes tuomet galėtume galbūt detaliau ir atsakyti. Ir tai būtų, aš manau, naudingiau. <laughs> It's a bit, it's a bit uh, shocking. Tikrai šokiruojanti situacija, gal tik atstumą reiktų kaltinti. Parlamentas, manau, pernelik toli nuo Belgijos vyriausybės būstinės, kad taip sunku atsakymą gauti. Tačiau aš tikiuosi, kad paštu bent jau iki amžių pabaigos sulauksime kažkokio atsakymo iš Belgijos vyriausybės. Problema tikrai egzistuoja ir, ponė pirmininkė, turime ją išspręsti. Reikia, kad valstybė narė įgyvendintų savo įsipareigojimą atsakyti į komisijos ir parlamento klausimus. Aš puikiai žinau, ką daro Rumunijos vyriausybė lygiai tą patį, ką Belgijos. Taigi, ar mums galiausia pavyks įtikinti vyriausybės atsakyti į mūsų klausimus, nes be Belgijos vyriausybės atsakymo neįmanoma nei uh, konstatuoti Europinių teisės akto pažydimą bei imtis veiksmų ar konstatuoti, kad Belgijos taisyklės e, yra, atitinka Europinės teisės akto aktus ir europiniai teisės aktai yra e, visiškai perkelti. Dabar situacija labai neaiški, todėl reiktų e, toliau nagrinėti peticiją bei nusiųsti labai šiltą laišką Belgijai. Na, gal mums pavyks aptikti kur nors Belgijos e, atsakingą valstybės sekretorių, kuris sugebės atsakymus pateikti. Ar peticijos teikėjas dar norėtų kažką pridurti, sureaguoti, kažkaip papildomas informacijos pateikti? A, e, taip, ačiū. Pirmininkė, aš norėjau tik tai greitai, trumpai pasakyti. Mūsų savanorių gaisrininkai dirba vieną savaitę per metus reguliariai komandomis. Yra keturios komandos viena po kitos, jos būdi ir būtent 168 valandas būdi, nes bet kurio momentu, na, jie dirba savo zonoje, nes nekalbėkime apie namų vietą, jo turi būti tokioje vietoje, iš kurios per penkias minutės pasiektų kazerną, ar tai būtų pas tetą, ar pas močiutę, nesvarbu, bet tai kažkokia zona. Ir dauguma Belgijos komunų apskritai neturi gaisrininkų kazernų. Taigi jie negali būti, tiesiog neturi net sąlygų būdėti kažkokiu kazernu. Jie kažkokiam spinduly aplinkui būstinė yra ir ten turi laukti, kad sureaguotų per penkias minutės. Ir tikrai jie nesiilsi, nes jeigu jie ilsėtųsi, tai tada negalėtų e, reaguoti iškvietimą ir e, atvykti gesinti gaisro. Jie negali būti kažkokie gretimoji komunai, dar kažkur. Tai yra tikrai darbas, jie privalo būti ten, būdėti ir sureaguoti. Tai yra tikras darbas. Tai taip, dar jūs sakėte, a, taip, jie turi tą patį darbdavį, tai yra komuna, tarkime, komunos valdžia. Jie dirba, tarkime, dieną, o kai baigia darbo dieną, tai iki rytojaus dar jie yra savanoriai gaisrininkai. Jeigu, tarkime, jie gesina gaisrą visą naktį, tai kitą rytą vis tiek jie turi eiti dirbti, net jeigu mėgoja tik 2 ar 3 valandas. Štai kokia yra tikrovė, belgiška tikrovė. Ir jeigu negavote Belgijos vyriausybės atsakymo, tai manęs tai ir nestebina, nes aš nelabai suprantu, ką jie gali jums atsakyti. Tyla yra kartais labai iškalminga. Ir jeigu komisija tikrai paliks peticiją atvirą, tai aš parengsiu dar išsamesnį e, pranešimą, nes kol kas patirties neturiu, nežinau, kokią informaciją jums patikti.